Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Possiamo. Labas rytas. Manau, kad turėtume pradėti darbą. Kaip žinote, šį rytą yra klausimas dėl šio laukinio vergovės forumų trečiosiuose šalyse. Tai yra ypatingos svarbos problema Ši problema paž veikia pažeidžiamus žmonės visame pasaulyje, kurie neturi laisvės. Jie yra verčiami dirbti, egzistuoja vaikų darbas, priversinės vedybos, būtinė vergovė ir taip toliau. Ir e, vis, visa, visa tokia praktika paverčia tiesiog nuosavybė to žmonėmis, jie neten, tų, tų žmonių jie netenka savo orumo ir žmogaus teisių nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, socialinio statuso ar užimtumo. Norint padinti formatumą visame pasaulyje buvo imtasi kelių iniciatyvų. Paminėsiu tik keletą iš jų. 1925 metais Junktinių tautų darbo grupė skirta vergoviai rekomendavo, kad antra gruočių būtų paskelbta pasaulio diena skirta vergovės panaikinimui visose jos formose. 86 metais pirmą kartą ta diena buvo e, paminėta ir dabar jinai švenčiama kasmet. Junktinių tautų savanoriškas patikos fondas e, šilokiniam e, vergovės formam buvo įsteigtas 1991 metais ir buvo atkreiptas pasaulio dėmesys į tai, kad būtų galima padėti nukentėjusiesiems. O 2007-aisiais Junktinių tautų žmogaus teisų taryba sukūrė mandatą įgaliojimų specialio pranešėjo atsakingo už šiolaikinės vergovės formas, jų priežastis ir pasiekmes. Siekiant panaikinti įvairius vergovės formas, būtina atsižvelgti į struktūrinės priežastis, kurios yra e, tos vergovės pagrindas. Ir tai yra labai svarbus dalykas šiuose klausimuose. Aš neketinu pristatyti jums visų pranešėjų, prelegentų. Jie kalbės vienas po kito ir pradėsiu pristatydamas daktarę Silviją Skarpą. Jis yra e, docentė e, John Cabot universitete Romoje, kuri pristatys e, politikos sritį skirtą šio laikiniam vergovės formom trečiosiuose šalise. Kalba eina apie paskutinius pokyčius ir ES veiksmus. Dėkuoju pirminkė, aš kalbėsiu anglų kalbą. Nemanau, kad tai galėtų kelti kokį nors problemų kalbėtojams. Aš pristačiau skaidrės ir ten jūs matote klausimus, kuriuos aš norėčiau pristatyti. Pirmiausia, aš norėčiau kalbėti apie struktūrą mano pranešimo, kurį parengiau šios dienos klausimams. Pirmiausia, norėčiau išaiškinti šio laikinės vergovės formų savoką. Po to norėčiau trumpai aptarti problemišką aiškinimą tos savokos ir ribotumą įvairių teisinių apibrėžčių. Toliau norėčiau atkreipti dėmesį į valstybių pareigas šioje srityje, kai kalbam apie šio laikinės vergovės formas – ar yra kažkokios prievolės imtis specifinių konkrečių praktikų. Toliau pateiksiu informaciją apie pastaruosius įvykius ir pokyčius ES srityje. Toliau apie paplitimą kalbėsiu šiuolaikinių e, vergovės formų. Trūksta labai duomenų, kad būtų galima įvertinti šį reiškinį. Ir baigsiu dėmesį skirdama ES išorės veiksmams šiuolaikinės vergovės srityje ir pateiksiu rekomendacijas. Dėl pirmojo dalyko, dėl pirmo klausimo, tai yra išaiškinimas savokos, kas yra šiuolaikinės vergovės formos. Problema yra ta, kad e, ši savoka išlieka neapibriešta taptutinės teisės atžvilgių. Tai yra sociologinė savoka, taip aš ją pavadinčiau, šiame tyrimė. Ir sociologinė savoka yra gana plačiai naudojama uh, įvairių e, grupių ir vyriausybinių e, veiksmų srityje. Kai kas naudoja bendrą savoką, kuri apima visas išnaudojimo formas. Kiti tai naudoja šią savoką kaip sinonimą kitų išnaudojimo formų, pavyzdžiui, priekyba žmonėmis ar priversinis darbas. Ir tam tikra prasme nėra aišku, kokias išnaudojimo formas mes turėtume įtraukti į šią savoką tai yra į šio laikinės vergovės formų savoką. Aš manau, kad šios savokos naudojimas reikėtų pervadinti jungtinių tautų darbo grupės pavadinimą, išplėsti tą savoką, plačiau ją taikyti ir nustatyti teisinės prievalės ir pareigas, kurios išplauktų iš tos savokos bet jungtinių tautų e, darbo grupė norėjo dirbti plačiau, peržengiant teisinės savokos ir apibriešties ribas. Ir tokiu būdu ta savoka ir toliau yra naudojama. Gali iškilti kartais klausimų, kurie ne visada e, susiję su savokos aiškinimu ir kai kurie dalykai gali nebepatekti į teisinę sistemą teisinę reglamentavimo sistemą. Todėl aš nusprendžiau sutelkti dėmesį į šį klausimą, bandydama suprasti, kaip asmenys veikianti šioje srityje vertina ir supranta šilaikinės vergovės formas. Daugelis tų asmenų tą režimą egzistuojantį e, supranta kaip vieną režimą, kuris e, veikia pagal bendrą apimančią e, koncepciją ir savoką, apimančią šiolikinės vergovės formas. Tai yra pirmasis aiškinimas šios savokos. Bet yra ir kitų, kurie naudoja dvi savokas visapimančias Tai yra šiuolaikinės vergovės formos ir priekyba žmonėmis. Tokias dvi savokas naudoja. Ir kiti linkia naudoti tokią savoką, kuri apima tris skirtingas bendras savokas. Šio laukinė vergovės forma, priekyba žmonėmis ir priversinis darbas. Ir šia prasme būtų labai įdomu pasižiūrėti, kasgi vyksta tose visose režimuose, taip kaip jie yra apibrėžiami. Ir čia galbūt reikėtų ir politinių sprendimų, tačiau svarbu yra tai, kad kas beįeitų į vieną ar kitą savoką turėtų būti labai aiškiai apibriešta. Ir šia prasme iškyla nemažai problemų. Pirmoji problema yra susijusi su teisinėmis apibrieštimis įvairių praktikų kai kalbam apie priekybą žmonėmis, priklausomai nuo veikiančios minų, kartais daugiau dėmesio skiriama vienoms išnaudojimo formoms, o kitais atvejais kitoms išnaudojimo formos. Tačiau yra praktikų, kurios yra apibrieštos. Pavyzdžiui, vergovė savoka. Ir praktika panaši į vergovę, pavyzdžiui, verda, vergavimas už skolas, vergov, vaikų vergavimas. Verga, vaikų priverstinis darbas. Tai apima ir ankstyvas, ir priverstinės santokos. Ir tas apibrieštis įvairių tų praktikų reikėtų patikslinti, jos ne visada yra pl naudojamos plačių mastų tarptautinių lygių. Toliau priversinis darbas, vaikų darbas, vaikų pardavimas, priekyba žmonėmis, visos tos savokos yra apibrieštos, bet problemas aš matau susijusias su tų savokų aiškinimu. Daugelis tų apibrieščių yra labai ginčytini, daug vyksta diskusijų dėl pabraščių, pavyzdžiui, kas yra priekyba žmonėmis ir tos ribos tarp tų teisinių apibrieščių ne visada aiškiai nustatytos. Yra ir kitos šiuolaikinės vergovės formos, kurios neapibrieštos. Pavyzdžiui, e, priverstinės tarnystės savoka arba priversinės santokos. Tai minimos tos savokos, bet ne visada yra aišku, kas įeina į tas savokas ir ar iš to valstybėms kyla kokios nors teisinės prievolės. 56 metų konvencijoje dėl vergovės tos savokos taip pat vartojamos. Taip pat yra problema dėl tų praktikų, kad ne vien jos yra neapibrieštos, bet jų aiškinimas gali skirtis. Įvairūs veikiantieji asmenys skirtingai gali aiškinti. Ir dėl to kyla diskusijos dėl dabartinių valstybių prievolių, pareigų. Čia yra problemiškas elementas. Valstybės ir kiti e, veikiantis asmenys gali skirtingai interpretuoti tas apibrieštis. Ir su to susijusi kita problema - tai yra teisinės prievolės, kurios gali kilti valstybėms tų vergovės praktikų, priekybos žmonės praktikų atžvilgių. Ir šia prasme, pirmiausias dalykas, kurį mes paminėjom, sociologinis terminas šių laikinių vergovės formulė išlieka neapibrieštas. Tai reiškia, kad nėra teisinių prievolių valstybėms dėl šio laikinių vergovės formų, nes šita savoka išlieka savo pobūdžių sociologinė. Tačiau yra daug prievalių valstybėms kylančių dėl kitų praktikų, kitų praktikų atžvilgių. Atsiprašau, užmiršau paminėti, e, sa, dėl savoko šilakinės vergovės formų gali iškilti problema dėl to, ar pati savoka gali tapti tarptautinės paprotinės teisės normą. Preliminarus tyrimas, kurį aš atlikau, priejo prie išvados, kad kadangi nėra susitarimo, nėra sutarimo dėl tos savokos, kas tai yra, tai būtų sunku pasakyti, kad valstybėms e, e, tektų konkrečios prievolės, teisinės prievolės susijusios su šia savoka. Kita vertus, yra nemažai teisinių prievalių iškylančių kitų išnaudojimo formų atžvilgių. Vergovė, praktika panaši vergovė, priversinis darbas, prekyba žmonėmis ir kitos praktikos. Mes turime tuomet pasižiūrėti į atskiras tarptautinės teisės šakas, ar tai būtų tarptautinė žmogaus, teis, žmogaus teisų teisė, ar kitos konvencijos, papildomoji konvencija dėl vergovės, ar priversnio darbo e, vergovė, ar tarptautinė baudžiamoji teisė. Aš tik tai keletą paminėjau ir jeigu pasižiūrėtume visą tai, tai prievolės priklauso įvairioms tarptautinės teisės sritims. Bet kartais tai yra fragmentuota ir čia reikėtų aiškaus supratimo, kaip vis, visa tai persipina ir veikia kartu. Čia reikėtų taip pat atlikti aiškę analizę. Toliau dėl paprotinės teisės arba, arba normos, kurios egzistuoja tarptautinėje teisėje. Yra susitarimas, kad bent jau dėl vergovės draudimo yra pasiektas uh, E, draudimas vergovės kaip viena pagrindinių tarpinės teisės normų. Bet dar stinga analizės dėl kitų praktikų. Dėl naujos sutarties, naujos sutarties. Aš šiame tyrimė e, teigiu, kad būtina sudaryti, parengti naują sutartį, nes trūksta aiškumo dėl apibrėžčių ir dėl egzistuojančių ribų tarp šių apibrėžčių valstybės ir kiti veikiantis asmenys yra tokio neiškioje erdvėje, kaip reikėtų taikyti tas sistemas ir tas savokas. Kita problema iškyla dėl to, kad kai kurios iš savokų yra apibrieštos, o kitos neapibrieštos tarptautinės teisės prasme. Ir tai susiję su tuo, kad šiandien yra dvi sistemos kurios yra daugiau mažiau parengtos, vienas susijęs su priekyba žmonėmis, Palermo protokolas ir atitinkama ES direktyva, Europos vadovų tarybos konvencija ir tarptautinė konvencija dėl priekybos žmonėmis. Tačiau jeigu pažiūrėtumėte Palermo protokolą, tarp, tarp valstybinės baudžiamosios teisės aspektai buvo nagrinėjami Ir tik tai trys straipsniai sutartyje yra nukentėjusiems nuo vergovės formų, bet nepakanka diskusijų dėl paties protokolo ir kokį poveikį tai turėtų, kalbant apie tarpvalstybinę baudžiamąją teisę. Taip pat buvo parengtas protokolas dėl e, priverstinio darbo ir čia jau kalbama apie darbo teisę. Mums trūksta tos viso apimančios, visą apimančios sistemos, į kurią įeitų visos taisyklės ir prievolės, kurios šiuo metu yra labai fragmentuotos ir suskirstytos į atskiras tarptautinės teisės sritis. Toliau. Pastarieji pokyčiai tarptautinė teisė ir Europos Sąjungoje taptautinių lygių ES lygių. Kalba eina apie tvarius vystimosi tikslus ir ypač tikslas 8.7. Jame yra kalbama apie šiuolaikinę vergovę. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėte į, į pačią sistemą, nėra paaiškintas tas terminas, ta savoka. Tvaraus vystimosi tikslų dokumentuose nėra apibrieščių skyriaus, taigi vėlgi tai lieka neapibriešta. Taip pat reikia atkreipti dėmesį tai, kaip septintas e, tikslas apibriežta. Ten sakoma, kad iki 2015 reikia panaikinti vaikų vergovę. Tai yra anksčiau nei bendrėjai tikslai 2030 metų, bet jeigu važiuotumėte į atliktus vertinimus, panašu, kad vaikų vergovė yra žymiai didesnis, platesnis reiškinys, plačiau paplitęs nei kitos vergovės formos. Taigi sunku įsivaizduoti, kaip bus galima pasiekti šį tikslą. Mes baiminamės, kadangi nėra iškumo dėl apibriešties, tai tik tai, tai gali nulemti, kad tik iš dalies bus įgyvendinta įgyvendinti tie tikslai. Kita problema dėl tvarių vystimus tikslų yra kitu, kiti du tikslai, kurie susiję su konkrečiais klausimais 5.2 ir 5.3. Ten kalbama apie ankstyvas ir priversinės santokos ir priekybą žmonėmis, taip pat smurtų prieš moteris. ES ypač buvo aktyvi šioje srityje. Ir trečias dalykas, kuris yra susijęs su smurtu, išnaudojimu ir priekyba susijusia su vaikais. Reikėtų koordinuoti veiklą susijusią su šiais trim konkrečiais tvaraus vystimosi tikslais kad tai nebūtų fragmentuota, bet kol kas dar trūksta aiškumą. Bet mums laiko liko mažai, nes 2030 metai artėja, problemas reikės spręsti. Toliau pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir legalios migracijos. Dešimtas tikslas susijęs su priekyba žmonėmis. Ankstesnės buvo versijos, e, kur buvo nuoroda į modernę vergovę ir šiuolaikinę vergovę, vėliau tai buvo išbraukta iš teksto. Ten bu, dabar kalbama daugiausia apie priekybą žmonėmis dešimtame tiksle ir taip pat kalbama apie darbo inspekcijas, darbo patikras ir čia jau susiję daugiau su darbo teisė. Taigi veiksmai yra labai fra fragmentuoti ir yra tarsi dvi atskiros sistemos priekyba su žmonėmis privesnis darbas ir kitas dalykas susijęs su kitomis praktikomis. Ir vėlgi čia kyla abejonių, nėra vieningos sistemos. Toliau Europos komisijos strategija dėl tolesnės veiklos ateinančiais metais. Įdomu įvertinti ES veiksmus ir jų tam tikrą ribotumą. Matome, kad bandoma keisti priekybos žmonėmis tą verslo modelį, priekybos žmonėmis grandinės verslo modelį. Bet yra tik tai vienas šio reiškinio aspektas. Globalios tiekimo grandinės taip pat svarbu ir čia reikėtų kalbėti ir apie tarpvalstybinės korporacijas, kokios išnaudojimo formos galėtų būti korporacijose vietos uh, E, įmonėse, kurios ne, neparduoda užsienį, pavyzdžiui, e, plytų degimo krosnis ir fabrikai, tūkstančiai žmonių ten yra išnaudojami, bet tos plytos nėra parduodamos užsienį, jos yra vietos lygių parduodamos. Kaip spręsti tokią problemą? Kaip spręsti problemą, kai yra didžiulės korporacijos, kurių pagrindinė buveinė yra vakarų šalyse, bet vis, visas išnaudojimas vyksta trečiojoje šalyje. Toliau uh, E, nukentėjusių nuo priekybos žmonėmis klausimas. E, tam skiriama daug dėmesio ir aš visiškai su tuo sutinku. Taip pat yra labai svarbu atmiausiai ateičiai koordinuoti veiksmus, išorės veiksmus, kurių imasi ES šioje srityje. Komisija sutelkė dėmesį į koordinuotą ir konsoliduotą atsaką tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Toliau, dėl šio laikinės vergovės formų paplitimo, kaip sakiau, yra įvairių sunkumų iškylančių, kai reikia įvertinti šio reiškinio mastą. Tai priklauso nuo daugelio dalykų, bet aš noriu sutelkti dėmesį į tai, kad trūksta iškumo dėl apibrėžčių. Tai kelia problemų. Ir tai turi poveikį kitose sritise. Reikia atlikti mokslinius tyrimus, kad būtų galima geriau suprasti pačią problemą ir jos šaknis, suprasti, kodėl mums trūksta konkrečių duomenų ir kodėl tie vertinimai dažnai yra kritikuojami. Dėl ES išorės veiksmų, dėl šių laikinės vergovės formų. Ir tada pereisiu prie išvadų. Aš darau išvadą, kad ES sąjunga, sąjungai stinga e, tokių visapimančių tikslų, ir gana selektyviai e, yra kuriama sistema ir programos kovai su šilkinėmis vergovės formomis. Tačiau aš manau, kad galima šitą padaryti, tai yra sukurti tam tikrą poziciją vidaus, e, atsiprašau, Europos išorės veiksmų tarnyboje, kad būtų galima išnagrinėti visas tas skirtingas praktikas susijusias su šiolikinės vergovės formomis, kad būtų daugiau nuoseklumo ES veiksmams šioje srityje. Jos užsienio santykius su kitais veikiančiais apsimenimis. Rekomendacijos ir išvados. Aš manau, kad ES turėtų būti pirmosiose linijose dalyvaujamajame procese apimti ir kitas valstybės, tarptautinės organizacijas ir nevalstybės veikiai, veikiančius asmenys, pažiūrėjau, korporacijas ir įmonės, jas reikia įtraukti, kad būtų galima geriau suprasti šiuolaikinės vergovės formų savoką, nes ta savoka yra labai plačiai naudojama. Kaip jau sakiau, reikėtų netgi parengti sutartį dėl vergo, šiuolaikinės vergovės formos, kur būtų apimtos visos skirtingos išnaudojimo formos Taip pat e, būtų kalbama apie žmogaus teisės, lyčių lygybės klausimą, vaikų išnaudojimą ir ten būtų įtrauktos įvairios priemonės, kovojant su šiuolaikinė vergovė. Dėl ES konkrečiai aš manau, siekiant nuoseklumo išorinio, išorės veiksmuose, galima būtų naudoti priekybos žmonėmis savoką. Bet čia iškyla painiava tarp vidaus ir išorės veikmų. Jeigu viduje ta sistema yra grindžiama ES direktyva 2011 metų 36 e, ir ten sistema yra priekybo žmonėmis e, sistema. Ir jeigu ES naudoja tą sistemą, priekybo žmonėmis sistemą, tai reikėtų ir išorės veiksmuose paaiškinti, kaip tai yra naudojama. Aš manau, kad ES turėtų būti pirmosiose gretose, pirmosiose linijose įmantis aktyvių veiksmų ir įgyvendant tvaraus vystimosi tikslų, nes nustatyti galutiniai terminai jau artėja ir netiek daug veiksmų buvo atlikta iki šiol. Visų pirma, Europos parlamentas taip pat turėtų imtis veiksmų ir aš manau, kad nauja, nauja rezoliucija galėtų būti primta dėl šio laukinės vergovės formų, galėtų parlamentas ją priimti ir ten reikėtų pripažinti, kad egzistuoja apibriešių problemos ir jų aiškinimo problemos šioje srityje. Toliau Europos parlamentas taip pat galėtų rekomenduoti, tai viena iš galių, kurią turi Europos parlamentas dėl ES išrės veiksmų, parlamentas galėtų uh, rekomenduoti, kad plačiai interpretuojant priekybos žmonėmis savoką tiek viduje, tiek išorės ES išorės veiksmuose galėtų pateikti rekomendaciją šią prasme. Galbūt reikėtų pasamdyti konkretų asmenį, kuris galėtų užsimti šią veiklą. Taip pat reikėtų dažnai vertinti, kas vyksta išorėje. Tai yra viena iš, vienas iš įgaliojimų, kurį turi parlamentas, yra atlikti periodinius vertinimus. Taip pat reikia pagalvoti ir apie išteklius. Dėl biudžeto tvirtinimo reikėtų raginti daugiau ekonominių išteklių skirti šios problemos sprendimui, kad būtų galima įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus. Tai tuo baigsiu. Baigsiu, tuo ir atsiprašau, kad šiek tiek užtėsiau savo pranešimą. Ačiū. Grazie, grazie dottoressa Scarpa per il suo. Dėkoju gerbiamai profesoriai e, už e, pasisakymą. Dabar mes e, parodysime video medžiagos apie tai, kas vyksta Libijoje. Tai yra CNN žurnalistės Nimos Albagir darbas ir vėliau suteiksime žodį kitiems kalbėtojams. Tai mes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 I returned to the past. نعمل باغي السيرة ليبيا Possiamo accendere le luci, sì. Gal galėtumėte šviesą jungti? Taigi, Dabar peržiūrėję šį reportažą, dirbsime toliau. Dabar žodis ponui Ahmed Hamdi. Uždraudimo judėjimo iniciatyvos atstovas jis yra ir atstovas mirties bausmės panaikinimo atnaujinimo organizacijos atstovas. Jis e, pakeičia poną Biramdą Abeid. kuris e, buvo areštuotas po to, kai kandidatavo į parlamentą. Mes e, ėmėmės veiksmų, užginčiame, kreipėmės dėl tokių veiksmų į jų ambasadą Briuselėje. Taigi prašau, ponia Ahmed Hamdi. Ponas pirmininkė Panzeri, ponius ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte ir leidžiate pasisakyti tikrai realia tema. Apie Mauritanijos Islamo Respubliką ir vergovę joje. Kalbėti apie vergovę mūsųse yra erezija nukreipta prieš islamą. Islamas keičia ir padaro legalę vergystės praktiką. Išduoti tokią praktiką yra prilygintina rasizmo nusikaltimams ir skatinimui, prie, e, rasinės neapykantos skatinimui. Dominuojančios socialinės grupės ir toliau užsijima e, vergų priekybą, o tie, kurie ryštingai išduoda vergystės atvejus, yra paskelbti Alacho e, priešais žydais ir panašiai. pavyksta išduoti vergystės atvejus, yra baudžiami, teisiami ir nu, nuteisiami ilgoms kalėjimo bausmėms. Vienas iš svarbiausių motyvų yra tai, kad mano šalyje maždaug 20 procentų vergų Dažniausiai jie yra vietiniai, e, jie labai marginalizuoti, vargingai gyvena, jie yra išstumti faktiškai iš visuomenės. E, jie tiesiog e, yra tų, kurie mm, vergvaldžių nuosavybė, jie, o tie, kurie jos, e, tie, kurie e, jais prekiauja, yra e, berberai, paveldėtojai koloniz, Prancūzijos kolonizacinės sistemos valstybės. Mauritanijos valdžia slepia nuo tarptautinius bendruomenės vergystę. Nes šiaip ji yra pasirašiusi tarptautinės konvencijas prieš vergystę, prieš vergovę, nors nuolatos tos įstatymus pažeidinėjo. Labai nukenčia tie žmonės, kurie kovoja su vergove, mūsų nevyriausybė organi, nevyriausybinė organizacija buvo sukurta 2008 metais, ji buvo uždrausta, dešimtį žmonių buvo areštuoti, masiškai kankinami ir tie kankinimai pasikartodavo vyko 17 bylų, nors nebeaiškinti motyvai, kodėl tos bylos iškelta. Dažnai mūsų nariai pakirda, patirdavo tokius kankinimus. Aš taip pat buvau e, tų draugų tarpe, buvau kalėjime, buvau kankinamas. Mūsų prezidentas Biram Dahadeit mm, buvo keturis kartus, pirmininkas Biram Dahadeit buvo keturis kartus įkalintas dėl to, kad aktyviai kovoja e, prieš vergystę. Jis buvo įkalintas e, kai buvo iškėlęs, netgi buvo, kai buvo iškėlęs kandidatūrą savo savivaldybės e, rinkimuose. Jis buvo kalėjime, kai buvo išrinktas e, parlamentaru, e, tačiau iš kalėjimo dėl savo antivergovinių pažiūrų nebuvo išleistas. Mauritanijos Valdžia saugoja dominuojančias grupuotės, vergvaldžius, o tie, kurie kovoja prieš vergystę, e, yra persekiojami. Žmonės jau gimsta būdami vergais, tai yra paveldimas statusas. Varga, e, vergas yra šeimininko nuosavybė, jis gali jį parduoti, perleisti, moterys ir mergaitės yra išnaudojamos lytiškai. Mauritanijoje 90 procentų vergų yra vaikai ir moterys. Moterys yra privartaujamos nuo pat vaikystės, o vaikai turi sunkiai dirbti nuo keturių ar penkerių metų. Savaime aišku, į mokyklą jie neina ir nesinaudoja jokiomis pilietinėmis teisėmis. Ačiū uždėmesi. Grazie, grazie per eh, suo intervento. Dėkoju už pristatymą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Ramešnatan, Libijos nacionalinio judėjimo už teisybę, už teisingumą aktyvistui. Jis kovoja su šio laikinės vergystės apraiškomis. Uh, respected chair. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami prelegentai, delegatai, sesės ir broliai. Sveikinimai iš nacionalinio dalytų judėjimų už teisingumą. Man yra didžiulė garbė šiandien dalyvauti čia ir vesti dialogą su jumis. Aš esu dėkingas Europos parlamentui, parlamento žmogaus teisų pakomitečiui ir tarptautiniam dalytų sudalarimo tinklui už sutiktą galimybę kalbėti mano e, nacionalinio dalytų judėjimo už teisingumą vardu, kalbėti apie tuos, kurie patiria šio laikinės vergovę Indijoje. Nacionalinis dalytų judėjimas už teisingumą yra įsipareigojęs dirbti platesnėje sistemoje atsakingo žmogaus teisės ir spręsti problemas susijusias su kastų pagrindų vykdomų diskriminavimų ir smurtų. Taip pat šis e, judėjimas dirba su įvairiomis komitetais, parlamento e, e, organizacijomis, su jungtinių tautų organizacijomis ir naudojasi įvairiais tarptautiniais mechanizmais ir priemonėmis. Norėčiau šiek tiek pateikti kontekstu, apie dabartinės vergovės formas, kurios egzistuoja Indijoje ir grindžiamas kastomis, kastų diskriminavimu. Nepaistant konstitucinių ir teisės aktų apsauginių priemonių, Indijoje 160 milijonų dalytų patiria kastomis, kastomis grindžiamą diskriminaciją ir 250 milijonų yra taip pat parduodama. Pastarų metų statistika rodo, kad 35 tūkstančiai nu, nusikaltimų yra įvykdomi prieš dalytus. Prievartavimai, grupiniai prievartavimai, e, priekyba žmonėmis. Ir tas smurtas tęsiasi. Apie šešios dalytų moteris yra išprievartavimus per vieną dieną, remiantis tais tyrimais. Taip pat yra priverčiama dirbti priverstinį darbą ir ypač dalytų moteris yra naudojamos e, kaip e, vergės už skolas e, plytų dėgymo gamyklose. Ir jos verčiamos dirbti labai baisius darbus, pavyzdžiui, e, rankomis e, valyti e, tualetus, išvietės, kurios neturi vandens nuleidimo funkcijos, kanalizacijas ir taip toliau. Diskriminavimas dėl kastų yra persismelkęs į visus visuomenės aspektus ir įmonės, kurios vykdo veiklą tose šalise, kuriuose yra kastų sistemos, uh, tam tikrą prasme yra bendrininkės diskriminavimo žmogus teisų pažeidimų. Ir dėl tokio kastų pagrindų diskriminavimo darbo vietos e, yra, darbo vietose žmonės dirba labai baisiomis sąlygomis. Būtina užtikrinti lygybę ir įmonių prievolės turi būti susijusi su diskriminavimo prevencija e, kastų paveiktose šalise visoje tikimo grandinėje. Diskriminavimas ir kastų tiesiogiai susijęs su gaminiais, kurie eksportuojami kitas šalis, įskaitant Europos šalis. Ir visa tai veikia per verslo partnerius ir tiekėjus vakarų kompanijų, kurios vykdo veiklą e, ka, e, šalise, kuriuose yra kastos. Nediskriminavimas ir pagrindinių darbo teisių gerbimas yra esminis dalykas. Ir tai turi būti esminis įmonė atsakomybės elementas. Norėčiau Jums pristatyti atveju sudė, kuri vadinama sumangalė sistema. Tekstilės ir drabužių pramonė. Sumangalė sistema yra tam tikra dvasinė sistema. E, žodis tas pasireiškia laimingai ištekėjusią moterį, bet e, drabužių ir tekstilės pramonė didžiulį vaidmenį vaidina Indijos ekonomija, prisideda, e, prisideda, sudaro 11 procentų bendro eksporto. Ir Tamil Nadu valstija yra pagrindinė valstija Indijoje, kuri yra atsakinga už medvilnės verpalų gamybą. Ir tai yra ypatingai svarbu visai Indijos ekonomikai. Indija yra didžiausia mm, medvilnės e, verpalų gamintoja po Kinijos atsakinga už maždaug vieną penktadalį e, medvilnės verpalų visame pasaulyje. Nuo 30 iki 40 procentų verpalų yra gaminama Tamil Nadu e, valstijoje ir apie 1600 verpimo gamyklų įdarbina nuo 200 tūkstančių iki 400 darbuotojų. E, Tamilnatį gamina verpalus tokioms, įmonė, tokioms e, e, komercinėms įmonėms kaip CNA, H&M, Marks Spencer, Primarkt, Walmart, Zara ir kitoms. Nuo verpimo, iš, iš verpimo gamyklų eksportuojama į daugybę pasaulinių įmonių ir mažmenininkų. Ekspertas, atsiprašau, eksportas gatavų drabužių sudaro 20 procentų, 58 procentai Mm, būtent Tamilnadu valstijoje, kurioje dirba 1,02 milijonai darbuotojų. To, tie tos gamyklos yra Kombantorė, Dindigulė, Rodė, Tirupūrė, Tenilė ir, ir kitose Tamilnadu rajonuose. Ir globalizacija skatina mm, tokį didžiulį darbuotojų išnaudojimą. Tekstilės ir drabužių pramonė yra labiausiai nukentėjusi šaka šią prasme. Mm, Aš minėjau, kad ta sistema, e, kurią aš paminėjau, su mangalis sistema yra labai naudojama tekstilės pramoje. Didžioji dalis e, tekstilės ir gaminių darbuotojų yra moteris ir vaikai. 60 procentų su mangali darbuotojų sistemos priklauso vadinamiems užregistruotoms e, kastoms darytams arba neliečiamiesiems, tai yra žemiausia kasta Indijos kastų hierarchijoje. Vaikų darbas taip pat labai dominuoja tekstilės pramonėje. Yra įvertinta, kad, apie, kad nuo 10 iki 20 procentų sumangali darbuotojų yra vaikai, kurių amžius yra nuo 11 iki 14 metų. Taip pat, taip pat yra mergaitės, 14 metų mergaitės, kurios dirba sumangali, pagal sumangali e, sistemą tekstilės pramonėje. Yra draudimas e, drausti paauglių ir vaikų darbą 1996 metais, o 16 metais buvo priimtas mm, aktas, kur kalbama apie mm, paauglių darbo draudimą. Paugliai yra apibrėžiami kaip e, asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Ir buvo pakeitimai e, padaryti dėl to, kad draudžiamas paauglių darbas tam tikrose pavojingose e, procesuose ar gamybos procesuose. Tačiau e, tos tie pavojingos darbų sritis ir procesai buvo sumažinti nuo 83 iki tik tai 3 ir tai yra tam tikras apėjimas, nėra iškaus mechanizmo, kaip galima stebėti ir kontroliuoti e, vaikų ir paauglių darbą tose gamyklose. Sąrašas pavojingų žalingų pramonės šakų buvo labai drastiškai sumažintas tik iki 3 ir daugybė šakų ir toliau samdau vaikus nuo 11 iki 14 metų amžiaus tose pramonės šakose, kurios yra žalingos sveikatai. E, Tarptinės darbo organizacijos e, konvencija dėl sunkiausių e, vaikų darbo formų draudžia įdarbinį vaikus jaunesnius nei 18 metų amžiaus. Ir jungtinių tautų specialusis atstovas e, Tai apibrėžia taip pat vaiką, kad yra asmuo, kuris yra iki 18 metų. Indija ratifikavo Junktinių tautų atitinkamą konvenciją 1920 e, metais, bet vis tiek yra labai daug pažeidimų. Visos mergaitės ir paauglės turi iš skirtingų valstijų vykti savo darbo vietą ir yra apgyvendinamos e, e, fabrikų teritorijose, bendrabučiuose. Ir tos tie, tie bendrabučiai yra labai baisių sanitarinių sąlygų, neventiliuojami, labai prasta hygiena. Viename kambaryje 12-15 mergaičių e, turi mėgoti ir dar pakaitomis e, jos miega. Taip pat yra nedekvus užmokestis, maždaug 60 rupijų yra mokama už dieną, tai yra maždaug 0,88 euro per dieną. E, o jų trijų metų kontrakto pabaigoje gauna vienkartinį išmoką 110 e, rupijų. Ir tai yra tarsi e, kaupiami, taupomi pinigai jų kraičių, kad jos galėtų ištekėti. Priverstinis darbas ir, ir jos dažnai turi dirbti viršvalandžius. Daugiau negu 12 e, valandų per dieną. Iš viso 72 valandas per savaitę. Tai kelia daug sveikatos problemų Ir tos mer mergaitės taip pat yra e, fiziškai baudžiamos ir žod, yra žodinis užgauliojimas ir jeigu jos atsisako dirbti viršvalandžius, jos patiria žodinį užgauliojimą ir fizinį smurtą. Taip pat nėra mokama papildomai už viršvalandžius, nors e, tai yra nustatyta įstatymais. Toliau nėra socialinės apsaugos darbdaviai nemoka įmokų į valstybės e, socialinio draudimo sistemą ir neturi jokių garantijų tos mergaitės. Kai kurios įmonėse tam tikri paskirimo darbo laiškai yra išduodami ir žodiniai pažadai yra duodami, bet nėra jokio, jokio sutarties. Ir psichologiškai labai veikia tai merginas, tas mergaitės, nes jos turi verčiamos dirbti, jos patiria daugybę žalos ir kartais neištveria nei nuovargio ir psichologinio smurto ir išeina iš darbo nesulaukusios sutarties pabaigos. Europos parlamentas daugybę yra parengęs e, pranešimų ir kreipimusi ir Europos parlamento pastangas mes labai vertiname šioje srityje. Mes raginame Europos parlamentą žengti daugiau žingsnių, spręsti tos klausimus, prioritizuoti juos ir kreiptis ir Europos komisiją, kad būtų kalbama apie pasaulinę tiekimo grandinę. Ir mes norėtum tokias rekomendacijas pateikti visų pirma Indijos vyriausybei, Europos komisijai taip pat ir ES valstybėms narėms ir tarptautiniams pirkėjams ir e, komerciniams įmonėms. Indijos vyriausybė norėtum pasakyti, kad turi ratifikuoti Indijos e, e, vyriausybė Tarptinės darbo organizacijos konvencijas, ypatingai tą konvenciją, kuri susijusi su asociacijų laisvė ir kolektyvinio dėrėjimuose darbą, e, vaikų darbo uždraudimu ir priverstinio darbo konvencijos taip pat ratifikavimu. Taip pat turi paskelbti Indijos vyriausybė, kad vaikai jaunesnė 18 metų turėtų būti laikomi vaikais pagal jungtinių tautų aktą, kuris buvo priimtas 89 metais. Reikėtų įtraukti jungtinių tautų e, gairės dėl verslo ir žmogaus teisių tose gamyklose ir verpimo įmonėse, kad tai būtų kaip dairės valstybėms ir įmonėms, kuriomis remiantis būtų imamasi prevencijos žmogaus teisų pažeidimo. Taip pat norime pateikti rekomendacijas jungtinių tautų e, žmogaus teisų vyriausiojo e, komisaro tarnybai. Yra gairės turėtų būti gairės e, parengtos dėl diskriminavimo panaikymo, diskriminavimo e, darbo ir kilmės e, pagrindų. Tos jungtinių tautų gairės turėtų būti patvirtintos ir konvencija turėtų būti ratifikuota, kad būtų galima pašalinti, iš, išnaikyti diskriminavimą grindžiamą darbu ir kilme, kastomis. Taip pat norime kreiptis Europos komisiją ir uh, ES valstybės narės. Vokietija ir Niderlandai jau ėmėsi novatoriškų iniciatyvų, kai vyriausybė, verslas ir pilietinė visuomenė bendradarbiauja, kad būtų galima mm, išspręsti darbo teisės pažeidimus e, drabužių gamybos tiekimo grandinėje, partnerystės dėl tvaraus tekstilės ir sustarimas dėl, e, e, yra priimtas Ir tos abi iniciatyvos kovoja su pažeidimais, kurie vykdomi pietų Indijos e, verpimo gamyklose, verpalų gamyklose. Mes raginame imtis tų iniciatyvų, nes darbo aplinka, darbo vieta yra svarbiausias dalykas, kurią, problema, kurią reikėtų spręsti. Čia ir vietos valdžia, ir tarptautiniai veikianti asmenys turėtų įsitraukti. Europos, Europos valstybės narės, Europos komisija turėtų prioritizuoti problemos sprendimą susijusi su priverstiniu darbu. Pietų Indijos tekstilės pramonėje. Valstybės narės Europos komisija turi remti iniciatyvas e, nacionalinėse mm, vyriausybėse, Indijos atskirose valstijose. Europos komisija turi nedelsdama imti žingsnių ir gyvendyti Europos parlamento rekomendaciją ir parengti teisės aktus, nustatančius privalomą e, išsamų žmogaus teisų laikymosi patikrinimą įvairiose verslo tiekimo grandinėse, įskaitant specialų dėmesį, kuris būtų skirtas šio laikiniai vergoviai, skaitant ir vaikų darbą. Taip pat tarptautiniams pirkėjams ir komercinėms įmonėms reikėtų labai aiškiai nustatyti visą tiekimo grandinę, ir skaidrumo užtikrinti tos grandinės, aiškiai skelbti gamybos sąlygas įvairiose vietose, verpalų gamyklose, dėl darbo teisų turi ginti žmogaus teisės ir viešai skelbti įvairias ataskaitas. E, sustiprinti svertus, bendradarbiaujant su įvairiais pirkėjais, įskaitant įvairias stebėsenos programas. Ir uždrausti e, bendrabučius gamyklų viduje uh, kurios dažniausiai tos gamyklos yra uždaros teritorijos, kurių negalima kontroliuoti. Būtina atlikti kontrolę patikrą e, darbuotojų darbo sąlygų, tikrinti e, sutartis, tikrinti, kaip yra išmokami atlyginimai. Regi, pasižiūrėti, ar yra įregistruoti migrantai, darbuotojai, e, įkurti vidaus skundų pateikimo komitetus, ir stimuliuoti dalyvavimą tokių komitetų nevyriausybinėse organizacijose, taip pat remti verpalų gamyklas, kad būtų gerinamos darbo sąlygos ir apdovanoti tas gamyklas ir fabrikos, kurios imasi rimtų žingsnių siekiant pagerinti darbo sąlygas kad būtų e, viešųjų pirkimų kainos didinamos ir garantuojamas e, tinkamas atlyginimas. Taip pat reikia e, tinkamą skundų teikimo ir teisų gynimo mechanizmą užtikrinti. Reikia traukti vietos pilietinę visuomenę, taip pat įvairias komercinės įmonės ir pirkėjus, civilinės, civilinės visuomenės organizacijas, profsąjungas, organizacijas kad būtų galima spręsti problemas susijusias žmogaus teisų ir darbo teisų pažeidimu. Tuo baigsiu savo pranešimą, dėkuoju už sutiktą galimybę. Grazie, grazie lei, signor Natan. Ačiū, ponai Natan. Dabar turime dar vieną video žinutę. Tai yra pono Segal rašytas pranešimas. Jis yra politikos partneris, dirbantis e, su migrantų įdarbinimo Persijos įlankoje klausimais. Jis dirba New Yorko universitete, e, Sterno centre verslui ir žmogaus teisėms. Taigi jis mums papasakos, ką įmonės gali padaryti žmogaus teisės rytyje. Prašau. Gerbėmieji parlamento ir, civil, ir pilietinių visuomenių organizacijų atstovai. Noriu padėkoti Jums už galimybę išsakyti savo požiūrį. Mes labai vertiname tai, ką e, žmogaus teisų pakomitėtis daro e, šioje srityje ir labai džiaugiamės, kad Jūs dirbate su šio laikinės vargovės formų klausimu šiandien. Verslo ir žmogaus teisų centro vienas iš įkūrėjų, tai 2013 metais buvo Michaelas Posneris. Jis buvo e, demokratijos žmogaus teisų ir darbo sekretoriaus JAV padėjėjas nuo 2009-2013 metų. Tai yra pirmasis žmogaus teisų centras veikiantis verslo verslo mokykloje JAV. Mes taip pat skatiname e, kitas verslo mokyklas e, mūsų modelių pasiremti tiek JAV, tiek Europoje. Mūsų e, centras dirba žmogaus teisų klausimais įvairiose pramonės šakose. 2013 metais Rana Plaza gamyklos kompleksui sugriuvus Bangladeše, Bangladeše mes ėmėme tirti gatavų drabužių sektoriaus darbuotojų situacija ir ypatingai subrangovų gamyklos, gamyklų problemas bandėme tirti. Maždaug 60 procentų gatavų drabužių pagamintų Bangladeše, Bangladeše yra eksportuojama į ES. Per pastaruosius penkerius metus mes taip pat ėmėme ir kitų pramonės šakų, ėmėmės dirbti su interneto platformomis, su politinios dezinformacijos internetu ir investuotojų sprendimai susijusiais su žmogaus teisėms. 2015 metais mes ėmėmės dirbti su e, Pietų Azijos migrantų klausimais, e, nes tie migrantai dažniausiai už įdarbinimą moka didelius pinigus. E, tam, kad galėtų Persijos įlankoje dirbtų. Tačiau e, taip pat tokių darbuotojų yra keliaujančių ir į ES. Tokių įdarbinimo mokesčiai, tokie įdarbinimo mokesčiai paverčia žmonės įsiskolinusią darbo jėgą. Mes kreipiamės į šį pakomitetį tam, kad e, jūs nagrinėtumėte įdarbinimo mokesčius kaip prisidedančius prie šio laikinės vergovės formų. Maždaug 25 milijonai užsienio darbuotojų dirba Persijos įlankoje, maždaug 10 milijonų dirba statybų sektorėje. Ta, tie darbuotojai susiduria su didžiuliais iššūkiais, kartais išnaudojimu, kai jie atvyksta į regioną. Piknaudžiavimas ir blogos darbo sąlygos e, yra puikiai iliustruota jau kitų tyriejų. Tačiau net ir prieš išvykstant iš gimtinės tie darbuotojai dažniausiai moka didžiulius įdarbinimo mokesčius įvairiausiams e, įdarbinimo agentams jų kilmės šalise. Nedaug uždirbantis e, darbuotojai keliaujantis iš iš Indijos į Persijos įlanką, pavyzdžiui, turi susimokėti nuo 1000 iki 3000 JAV dolerių, o iš Bangladešo kelionė gali kainuoti daugiau nei 6000 dolerių už tai, kad galėtų dirbti Persijos įlankos šalyje. Daugiausia tokie darbuotojai turi imti paskolą su didžiulėmis paskalomis arba parduoti šeimos turtą. Tai reiškia, kad tie žmonės ištisus mėnesius ar metus dirba tam, kad gražintų skolas ir kol jie dirba už skolas, jie tiesiog negali uždirbti pinigų ir jų siūsti šeimoms į namus. Toks įsiskolinimas e, yra toks įsiskolinimas reiškia, kad tie žmonės tiesiog negali niekaip iš tos situacijos išbristi. Tokie mokesčiai yra nelegalus ES, JAV ir pagal Dartautinės darbo organizacijos ir jungtinių tautų konvencijas. Yra panašių draudimų ir Persijos įlankos šalise. Šis klausimas svarbus ir ES, todėl kad net ir ES vykstantis darbuotojai moka už tokius mokesčius. ES įmonės tiek dirbančios ES, tiek Persijos įlankoje, tiek Pietų Azijoje taip pat yra tiesiogiai atsakingos už tai, kad tokia praktika, tokiai praktikai būtų užkirstas kelias. Diskusijose dėl įdarbinimo mokesčių dažniausiai yra kalbama apie aukštą korupcijos lygį kilmės šalise, pavyzdžiui, Pietų Azijos šalise. Ir čia yra daugybė įdarbinimų agentų ir tarpininkų sluoksnių, kurie e, vykdo tokią grobuonišką, e, vykdo grobuoniškus veiksmus. E, rim, tai, tai yra rimtos problemos. Mes manome, kad tarptautinės įmonės, taip pat ir Europos statybų įmonės, e, kurios pasitelkia tokius tarpininkus, vis dėlto turi svorio ir yra atsakingos už tokį išnaudojimą. Tačiau daug tokių įmonių vis dėlto ėmasi tokios veiklos, dėl kurios neįmanoma išvengti šio reiškinio. E, Persijos įlankoje darbuotojų įdarbinimas yra užsakomoji paslauga, kurią užsako ir gauna įmonės. Jeigu įmonės dirbančios Persijos įlankoje nori įdarbinti žmonių iš kitų regionų, jos turėtų sukurti tokią sistemą, pagal kurią naudos gavėjai turėtų e, apmokėti tokias paslaugas. Įdarbinimas yra apmokamos verslo paslaugos. Jeigu, pavyzdžiui, įmonė norinti panaudoti tokią migrantų darbo jėgą, jos turėtų už susimokėti už lokalizavimą, organizavimą, pokalbius, bandymus ir pervežimą tokių darbuotojų. Kaip už bet kokią kitą verslo paslaugą, už kurią gaunama yra pelno. Tačiau Persijos įlankoje ir kitose šalise e, dabar nei tokios įmonės, nei jų klientai nesusimoka už įdarbinimą. Tai yra neteisinga ir tokią praktiką reikia pakeisti. Yra išnaudojami pažeidžiami darbuotojai, kurie tiesiog e, nusivylę ir e, į užsienį keliauja tam, kad aprūpintų savo šeimas. Įdarbinimo mokesčių klausimas neapsiriboja vien tik tai Pietų Aziją ir Persijos įlanką. Kaip ir sakiau, e, tokių atvejų nutinka ir ES valstybėse, kur tai yra griežtai draudžiama įstatymo. E, ES vyriausybės turėtų e, dirbti su e, įmonėmis turinčiamis būstinės ES valstybėse narėse ir dirbančiose Persijos įlankose. E, E, Europos įmonės dažnai susijungia į bendras įmonės tam, kad dalyvautų konkursuose. Mes 2017 metais tyrėme Persijos įlankos naujų statybos projektų konkursus. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės įmonės ar bendros įmonės laimėjo daugiau konkursų negu e, kad Saudo Arabija, e, Kataras, Bahreinas, Omanas ir Kuveitas. Štai pavyzdžiui, Italijos e, įmonės ir bendros įmonės, kuriuose kuriuose jos dalyvauja, e, kurių veikloje jos dalyvavo, laimėjo konkursų daugiau nei už 5 milijardus JAV dolerių 2017 metais. Olandijos bendrovės ir bendros įmonės laimėjo daugiau nei už 4 milijardus dolerių konkursų, na, o Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos ir Belgijos įmonės ir bendros bendrovės e, taip pat yra laimėjusios konkursų ir aktyviai veikia šiame regione. E, ko gero, pernelyg dažnai E, statybų įmonės bendrovės neatspindi ir tiesiog neįtraukia darbinimo išlaidų į konkursų e, samatą. E, iš jų tiesiog to nesitikima. Jeigu tos išlaidos būtų įtraukiamas į konkursų samatą, jie tiesiog negalėtų tokios žemos kainos pasiūlyti ir jie, ko gero, nesumokėtų Pietų Azijos tarpininkams įdarbinančiams žmonės. ir praktiškai tada būtų nesiskaitoma su tarpininkais, o galutinėme rezultate e, už tai turėtų susimokėti darbuotojas. Ir dabar vietoje to, kad iš toje grandinėje iš viršaus būtų pradėta mokėti į apačią e, ir vėliau būtų mokesčiai pridedami, atvirkščiai dabar yra daroma. Taip nutinka todėl, kad, naudoja, todėl, kad yra naudojamasi pusiausvėros tarp pasiūlos ir paklausos nebuvimu. Paklausa, tiksliau pasiūla yra niekad neišsenkanti iš migrantų šalių, na, o e, pasiūla tiksliau, o paklausa, nepaisant to, kad yra didelė, vis dėlto yra ribota ir visi tai supranta. Lygiai taip pat tai supranta ir patys darbuotojai. Jie puikiai supranta, kad jeigu jie nesusimokės tokių mokesčių, e, daugybė kitų tai susimokės. Migracija gali suteikti saliginio mobilumo ir daugybę galimybių paremt, neligybėmis paremtame pasaulyje. Milijonams darbuotojų, taip pat ir Persijos įlankos darbuotojų, migrantų, e, migracija pagerino gyvenimą gyvenimą. E, tačiau vyriausybės tokiose šalise kaip Pietų Azija, per Persijos įlanka ir Europa gauna naudos iš tokių migrantų srautų. Taigi e, mes nenorime, kad nukentėtų statybų sektorius, tačiau e, vis dėlto migracija turėtų vykti laikantis Europų, europinių įstatymų ir principų. Pavyzdžiui, statybos sektorija, kai kurios bendrovės, ypač ES bendrovės, jau ėmėsi kitaip veikti ir susimokėti už įdarbinio paslaugas, bet vis dėlto didžioji dalis e, vis dar veikia kitaip. E, kokia yra ta geroji praktika, ką mes siūlome? Mes siūlome, kad Europos parlamentas patvirtintų teisės aktą, pagal kurį statybos įmonės turinčios būstinės ES e, pateiktų įrodymus dėl tarpininkų paslaugų apmokėjimo Kai kuriais atvejais Europos bendrovės e, ar bendros įmonės tiesiogiai neįdarbina e, tų e, darbuotojų, nes tiesiog su brangovų ar darbuotojų nuomos paslaugomis naudojasi. Tokiomis atveju, tokiais atvejais Europos bendrovės turi įrodyti, turėtų įrodyti tiksliau, kad jie, jos yra susimokėjusios su brangovams ir darbo jėgos tiekėjams. Tokia taisyklė turėtų būti tiekimo grandinėje nuo viršaus ją pačią taikoma. Europos vertybinių popierių rinkos institucija, taip pat ir nacionalinės institucijos turėtų būti įgalintos ir turėtų skatinti pritaikyti tokią taisyklę. Tai reiškia, kad už netaikymą tokios taisyklės būtų baudos. Pagal tokią taisyklę e, visos bendrovės kaip pagrindinė bendrovė bei e, subrangovai e, turėtų atspindėti tą kainą ir gauti lėšas iš kliento. E, ilgalaikėje perspektyvoje dėrėtų koreguoti rinką taip, kad į konkursą samatas būtų įtrauktos šios išlaidos. Lygiai taip pat kaip yra atsiskaitoma už kitas paslaugas, bet dėl dabartinės rinkos struktūros įmonės trumpalaikėje perspektyvoje padengtų kai kurias išlaidas. Mes nemaname, kad tos išlaidos būtų tokios didelės, kad dabar e, šito, tokie pelningoje, pelningoje rinkoje būtų nebepsimokėtų dirbti. Bet to mes e, manome, e, kad tie jau dabar ES ir Persijos įlankos įmonės privalo užsitikrinti, kad tokių įdarbinimo mokesčių nebūtų. Taigi reiškia, kad tokios įmonės yra atsakingos tiek pagal sutarties sąlygas, tiek pagal įstatymą, kad nebūtų tokios praktikos. Aišku, tokia taisyklė nebūtų panacėja. Konkursų dalyviai ir jų klientai. E, Nepaisant to, jeigu ir susimokėtų už tokias paslaugas, tarpininkai gali vis dėlto e, prašyti iš darbuotojų susimokėti už jų paslaugas, bet aišku, tokių atvejų e, būtų mažiau ir paslaugos kainuotų mažiau taip pat. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad e, Pietų Azijos valstybėse korupcija, ypatingai tarpininkavimo paslaugose, yra kitas svarbus klausimas ir svarbi problema. Na ir galiausiai e, paskutinis dalykas, šį lapkritį TDO dirbs su oficialia įdarbinimo mokesčių apibrieštimi. E, taigi įdarbinimo mokesčiai e, taip pat ir įdarbintojai ir tarpininkai turėtų patektų į šią apibriežtį. E, tarpininkai pietų Azijoje turėtų būti ap, turėtų gauti apmokėjimą už tai, kad jie įdarbinima žmonės iš kaimiškų, be mokyklų ir gana izoliuotų vietovių tai yra visiškai suprantamos ir pateisinamos verslo išlaidos. Taigi dėkoju už tai, kad mūsų išklausėte šiuo svarbiu klausimu, dėkojame už jūsų dėmesį taip pat ir šio laikinės vergovės formų klausimui. Mes, aišku, esame pasirengę pateikti visos jūsų nariams reikalingos informacijos. Dėkoju. Bene, ringraziamo del contributo. Dėkoju. Ačiū ponui Davidui Sigal už jo pranešimą. O dabar suteiksiu žodį ponė Rani Hong, Troni e, fondo įsteigėjai, tai yra nepelno organizacija kovojanti su priekyba žmonėmis ir vergovė. Jis yra išgyvenusi priekybą žmonėmis, jinai buvo pavokta iš savo mamos ir parduota į vergovę Indijoje. Jis papasakos, uh, savo asmenę patirtį ir išdėsti savo nuomonę, kaip reikėtų kovoti su vergove. Būdas, kaip užtikrinti atskaitomybę valstybių ir verslo sektoriaus atskaitomybę už žmogaus teisę. Žodis Jums, prašau. Labadiena. Kokis, koks puikus rytas. Išklausėme kitus ekspertus išklausėme ir video, pamatėme, koks puikus darbas yra dirbamas siekiant pakeisti gyvenimą. Aš tikrai tai labai vertinu. Didžiulė garbė žinoti, kad tiek daug žmonių aktyviai dirba šioje srityje. Visi esame iš skirtingų pasaulio kampelių, dirbame skirtingus darbus, turime skirtingus tikslus, mūsų patai skirtinga, bet visi susirinkome šiame kambaryje, šioje salėje, kurių, kur mūsų tikslas yra toks pats mes turime prisiminti, kad 40 milijonų žmonių ir vaikų vergauja visame pasaulyje, bet turime džiaugtis dėl tų, kurie buvo išlaisvinti iš jų vergovės, taip kaip aš buvau prieš daugelį metų. Taigi šiandien aš noriu pasidžiaugti savo laisvę. Ir ne vė, norėčiau, kad būtų išgirstas ne tik mano, bet ir kitų žmonių balsas, tų vaikų kurie, ir moterų, kurie buvo parduoti kaip daiktas. Mano asmeninė istorija. Mes negalime uh, nekreipti dėmesio į tų sprendimų, kurios gali pasiūlyti išgyvenę baisumus asmenys. Aš buvau pavaukta iš savo šeimos 7 amžiaus ir parduota vergovę. Tai nėra kažkokia istorija praeities vergovė, tai yra šiuolaikinė šio vergovė, kuri paveikia žmonių gyvenimus. Mano pagrobėjai mane baugino ir e, kontroliavo mane, aš buvau 8 metų, aš vos nemiriau, aš buvau mušama, badavau, buvau kankinama, aš turėjau tenkinti savo šeimininko valią, taiky, klausyti jo norų. Ir mano fizinė bei emocinė būklė buvo tokia siaubika, kad mano uh, organizmas ir mano protas atsisakė veikti. Ir aš nebeturėjau jokios vertės, kaip vergė savo šeimininkai. Aš buvau kaip prekė ir mane, kad gali tiesiog atsikratyti mani, manimi. Aš buvau parduota į tarptautinės įvaikinimo įstaigas per Kanadą į JAV, kur aš gyvenu dabar. Aš buvau įvaikinta Vašingtono valstijoje ir mano mama galvojo, kad aš esu našlaitė Aš buvau pristatyta kaip našlaitė iš Indijos. Bet kai jinai pamatė e, mane, jinai buvo labai šokiruota, visiškai nepasiruošusi tam, tam kokios būklės aš buvau. Nes kai aš atvykau, aš buvau visiškai sutrikusi, visiškai prislėgta, aš buvau laikoma narve prieš savo valią ir buvau visiškai sužlugdyta tiek psichologiškai, tiek fiziškai tokiame jauname amžiuje. Aš susitikau, susipažinau su savo būsimu vyru aukštoje mokykloje. Jis taip pat yra vaikų vergovės auka, jis buvo kaip e, vaikas karys, e, mm, paimtas į kariuomenę Vietkongę, vėliau išlaisvintas Jutajos vyriausybės. Aš su, su vyro pagalba sugrįžau 99 metais į Indiją, susiradau savo motiną. Dėl daugybės palankių e, aplinkybių sugebėjau susirasti savo mamą. Aš susigražinau, sus, sužinau apie savo praeitį, ir, gali, ir atradau savo gyvenimo tikslą. Aš tapau šalininkė ir balsų kitų nukentėjusių asmenų. Ir šiandien aš noriu papasakoti šią istoriją, nes yra daugybė milijonai kitų asmenų, tokių kaip aš, mažų mergaičių, kurios buvo įkalintos, pavergtos, nutildytos. Ir Mes šią problemą norime iškelti, kalbėti moterų gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse Pietų Azijoje. Jų kančios, jų silbinga padėtis yra nežinoma, yra paslėpta ir šiandien aš noriu apie tai kalbėti. Iš savo patirties aš sužinau daugybę siaubingos tiesos, kad išgyvenusi asmenys gali skatinti pokyčius. Taip pat aš supratau, kad mes turime tam tikrų galių, kad mes galime rinktis savo gyvenimą, daryti sprendimus. Ir nukentėjusių balsas gali būti išgirstas tuomet, kai išgyvenusieji kalba, galima pasiekti stebėtinų rezultatų. Ir Ir tą socialinį, ekonominį ir politinį klausimą mes galima paversti žmogišką klausimą. Mes turime žmogišką veidą, mes nesam vien statistika, kurią galite žiniasklaido išgirsti. Aš turiu šeimą šiuo metu. Aš esu motina, aš turiu vaikus ir aš padarysiu viską, kas įmanoma, kad užkirsti ke kelią, kad mano vaikai nepatirtų tokios patirties kaip aš. Štai prieš dešimtmečius tokia istorija man nutiko, aš susiduriu su siaubinga, siaubingomis sąlygomis. Ir tai, tai nėra vien trečiosios šalies, tai yra vidur, vidurinio. No Viduramžių situacija. Aš išgyvenau, man pasisekė, bet mes, ne, nepaisant progreso, technologijų ir mokslinių tyrimų, kurie yra pasaulis sugebėjo išskirti žmogaus DNR, išlapyti žmogų e, menulė, menulyje ir netgi atskaičiuoti pi iki dešimčių milijonų dalių, bet mes vis dar nesugebame e, e, užkirsti kelią priekybą žmonėmis. Mes turime sustoti šį blogį, šį norą išnaudoti kitą asmenį, kad vergvaldys pavergtų, uh, E, piknaudžiautojas, e, išnaudotojas išnaudotų. Reikia pažangos ir šies ir tai. Ir aš norėčiau kelias rekomendacijas pateikti šiai, šiam pakomitečiui. Finansinėme sektoriuje mes suprantame, kad spranda, e, svarba kovos su priekyba žmonėmis niekada nebuvo svarbesnė nei dabar. Uh, politikos e, kūrėjų darbo atvarkė tai yra svarbus klausimas. 70 procentų žmonių, kurie yra parduodami, e, yra moterys ir vaikai. Nauja AM teisės aktų sistema yra kuriama ir tie teisės aktai apima žymiai plačiau nei bankininkystės sektorius, apima nekalnojama turta apskaitos firmas. ES labai daug yra reglamentavimo spragų nepakankamai dalėmės informaciją, nepakankamą bendrabiavimą tiek ES viduje, taip pat ir su ne ES šalimis, kurios kelia finansinio stabilumo pavojų ES ekonomikai. Šiandien aš noriu pakalbėti apie labiau koordinuotą ir nuseklesnį atsaką, kaip reikėtų kovoti su prekyba žmonėmis. Reikėtų dalytis informaciją ir rasti veiksmingesnį bendarbiavimą privačių ir viešų, vieš, privačiaus ir viešojo sektorio organizacijoms. Kaip pavyzdys, esame prisijungę prie koalicijos su Refinitiv, anksčiau tai buvo Thomson Reuters įmonė, taip pat su pasaulio ekonomikos forumu ir Europolu mes didiname informatumą ir turime dirbti kolektyvė, o ne pavieniai, kad galėtume užtikrinti kolektyvę kovą su priekyba žmonėmis. Visada viskas bus veiksmigiau, jeigu dirbsime kartu, jeigu pateiksime bendrus sprendimus, jeigu renksime tokias diskusijas kaip čia, tuomet galėsime pasiekti pokyčių. Finansinis sektorius susiduria su šiuolaikinė vergovė ir priekyba žmonėmis, priversiniu darbu, vaikų darbu, įvairiais būdais. Finansinės institucijos, kurios yra susijusios su verslu, kurių e, tiekimo ir priekimo, priekybos grandinės yra susijusios su priverstiniu darbu, vergovė, priekybo žmonėmis ir būtina, kad būtų atliekamas išsamus žmogaus teisų laikymosi pati, pat, patikrinimas. Bankai ir kitos finansinės atsakomybės yra atsakingos naudoti savo svertais, kad būtų galima užkirsti arba sušvelninti tą žalingą poveikį, e, kurį kelia e, priekyba žmonėmis ir vergovė. Daugybė daiktų, kuriuos naudojame šiandien, yra susiję su išnaudojimu ir priekyba žmonėmis. Pavyzdžiui, koltonas, kuris yra naudojamas išmaniuose e, telefonuose susijęs su priverstiniu darbu ir vaikų darbu, taip pat daugybė kitų gaminių. Ir visą tai rodo, kad šio laikinės vergovė Priekyba žmonėmis ir e, vaikų darbas. Septynių metų būdama mergaitė aš buvau išnaudojama, verčiama dirbti. Ir mes turime užkirsti tam kelią. Aš kitą sprendimą patikiau. Yra daug sprendimų, bet kartais mums reikia kažkokių konkrečių veiksmų. Ir aš asmeniškai sukūriau tam tikrą judėjimą, kuris vadinamas laisvės atspaudų. Aš labai vertinu komentarus, kuriuos patikė Ramešinai, ten taip pat e, video, kurį mes išklausėme dėl priversnio darbo tiekimo, e, priversnio darbo reiškinį. Aš, aš gyvenau gamykloje, fabrike, nes mano šeimininkas išnaudojo vaikus. E, Dabar jau verslas ėmėsi labai rimtų žingsnių šioje srityje, prevencijos srityje, bet reikia labai sąmoningo vartotojo, vartotojų žingsnių, kai žmonėms yra, kai, kai vartotojai jau turi suvokti, ką jie perka. Dabar e, labiau negu bet kada verslo praktika turi uh, E, atspindėti vertybės. Įmonės galbūt ir teisingai elgesi savo viduje, bet turi rasti būdų visame pasaulyje, kad būtų skaidrumas užtikrinamas visoje tiekimo grandinėje, pradant nuo pačių trečiųjų šalių fabrikų, kad e, darbdaviai būtų atskaitingi už tinkamas darbo sąlygas. Kartu su savo vyru mes sukūrėme laisvės e, spaudo judėjimą, sistemą, siekiant pasaulinio lygių spręsti šią problemą. Mes dirbame kartu, pasitekdami iš laikinės vergovės aktą ir didiname skaidrumą. Per mm, laisvės spaudo iniciatyvą mes siekiame esminių pokyčių dėl vietos, darbo vietos standartų. Taip pat siekiame visiško netoler, netoleravimo e, šio laikiniai vergoviai Mes norime, kad tai būtų pasaulinė iniciatyva, kad visi žinotų, kas aktyviai dirba sprendžia šias problemas. Laisvės spaudos nėra kažkoks ženklas ar mes tiesiog stengiamės įrodymus pateikti reglamentuojančioms institucijoms ir organizacijoms ir vyriausybėms kad mes kolektyviai turėtume sukurti tokias tikimo grandijas, kuriuose nebūtų priekyba žmonėmis ir priversinis darbas naudojami. Dabartinės sistemos yra naudojamos ypač tekstilės pramonėje, Indijoje ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko aš sukūriau Laisvės spaudo iniciatyvą. Ponios ir ponai, vaikų naudojimas kaip prekės Ir tai yra morališkai neteisingas dalykas, būtina užkirsti tam kelią. Dažnai atrodo, kad neįmanoma pakeisti tokio masto reiškiniais, toks didžiulis ir sudėtingas, tačiau ne, negali, negalime sauliaisti nesimti jokių, e, jokių veiksmų nesimti, mes privalome priimti sprendimus ir veikti Laisvės spaudas yra ženklas, kuris rodo tam tikrą iniciatyvą, žingsnius. Mes esame pasirengę pakeisti darbo, vietos, darbo vietas ir skatinti įmonės, skatinti tinkamą elgesį, tinkamą elgesio pogestį. Ką aš raginčiau šiame pakomitė, mes sukūrėme globalų tvarumo tinklą GSN grupę. Ir ši grupė viena iš pirmųjų, kurie sprendžia šios klausimus žmonijos istorijoje, bet yra ir kitų organizacijų, kurios dirba šioje srityje. GSN apima įvairius lyderius įvairių tikėjimų, uh, įvairių verslo mm, sričių, žiniasklaidos, akademinės bendruomenės, meno, ekspertų, filantropų ir taip toliau. Bet mums reikia platesnės paramos. Kągi mes darome, kokiu, kokiu veiksmu jomis? Turim galvoje tą pasaulį, kuriame mes gyvename, mes turime sugebėti judėti į priekį, siekti geresnio pasaulio. Dėl to aš raginu jūs, kaip nukentėjusioji, kaip išgyvenusioji, kaip kaip lyderė, aš jūs raginu imtis konkrečių priemonių, globalių standartų siekti, kad, kurių prisimtų pasaulinės organizacijos ir įmonės. Aš raginu teisės aktų leidėjus ir ES, taip pat verslo įmonės, finansinės institucijas teikti priva, privalomus metinės ataskaitas ir pademonstruoti savo pastangas, kokios, kokių buvo imtasi ka, kovai su priekyba žmonėmis. Taip pat aš raginu šį pakomentį kad būtų baudos nustatytos e, verslui, kuris prisideda prie priekybos žmonėmis ir taip pat atlikti išsamų žmogaus teisų laikymosi patikrinimą. Vykdyti kovos su e, priekybą žmonėmis programas. Matėme apie įdarbinimo mokesčius e, vaizdo įraše. Aš taip pat esu įsipareigojus e, e, ir šią problemą išnagrinėti. Mes parengėme pranešimą, kur kalbam apie šio laikinės vergovės panaikinimą, ar tai buvo gairė verslo įmonėms ir New York'e Junktinių tautų generalinėje asamblėje tos gairės buvo pristatytos. Taigi, baigdama, šiandien aš manau, kad norėčiau galvoti apie tos, kurie yra nutildyti, pavergti ir užmiršti. Šiandien mes pasirinkame veikti. Žiūriu į ateitį ir matau, kad kažkada nebeliks šio laikinės vergovės, nebebus verčiami vaikai dirbti, nebebus nutildomi vyrai ir moteris Aš raginu jūs tiek asmeniškai, tiek savo bendruomenėse įsipareigoti sukurti tokį pasaulį, kurį mes galime sukurti, kur kiekvienas asmuo turi teisės į žmogišką orumą. Šiandien aš raginu jūs pagalvoti apie teisės aktus, kurie leistų sustabdyti priverstinį darbą ir kad to nebeliktų tiekimo grandinėse ir tuose gaminiuose, kuriuos mes kasdien naudojame. Ačiū. Dėkoju mūsų kalbėtojai, ponia Hong. Dėkoju Jums už Jūsų indėlį į mūsų diskusiją. Na, o dabar suteiksiu žodį čia dalyvaujantiems parlamentarams pasisakyti. Jeigu turite klausimų, prašau, Barbara. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams už pristatymus, labai konkrečias rekomendacijas. Taip, labai sudėtinga jūsų klausyti, Sudėtinga klausytis apie tokias, tokius nežmoniškus veiksmus, ypatingai vaizdo reportaže matėme, kas vyksta Iš europinės perspektyvos, ko gero, galiu pasakyti, kad mes nepakankamai dedame pastangų, kad išlaisvintume tuos žmonės Libijoje. Ir dabar mūsų e, politiniai sprendimai užmerkia akis prieš e, tai, kas vyksta. Pavyzdžiui, dirbama su Libijos e, pakrančio apsaugos tarnybomis ir toleruojama tokia situacija. Taigi, tikrai labai jaudinantis pasisakymai, kai kurie iš jūsų netgi buvo patys e, paverkti. Ir kaipgi dabar mes galėtume kovoti su tuo. Tiek daug rekomendacijų išgirdome, į viską negaliu sureaguoti, kai kurias tik tai. Mes e, Europos parlamente jau baigėme savo kadenciją. Tikiuosi, kad e, gana greitai bus darbo grupė įsteigta, kuri dirbtų su tais klausimais, kurie turėtų būti išnagrinėti per kitą kadenciją. Dauguma iš jūsų sakė, kad e, trūksta teisės aktų, trūksta aiškaus tarptautinio susitarimo pavyzdžiui. Taigi tikrai reikės tuos klausimus panagrinėti ir reikės žiūrėti, ką mes per kitą kadenciją sistemiškiau galėtume nuveikti. Nuo panios Karpos klausimo pradėsiu. Aš rengiau pranešimą apie priekybą žmonėmis apie tai, ką es gali per išorės santykius padaryti. Tai jau prieš keletą metų buvo. Ir ko gero dabar mes suprantame, kad e, problemos kyla dėl apibrieščių nebuvimo. Jūs e, savo studijoje kalbėjote apie tai, kad net ir specialusis e, pranešėjas žmogaus teisėmis nevartoja uh, E, žmogaus e, prekybos žmonėmis e, termino. Yra kitas tarptautinis projektas, kuriame tas terminas vartojamas. Taigi labai sudėtinga dirbti tokia situacijoje. Taip pat jūs sakėte, kad Marakeše, pavyzdžiui, derantis dėl tarptautinio sustarimo, dėl migracijos, vėlgi nėra aiškių terminų. Taigi vyksta diskusijos e, jungtinių tautų struktūrose tam, kad būtų pasiektas e, susitarimas dėl apibriešties naujosios, gal net tartautinio susitarimo. Ir greičiausiai tai būtų susitarimas dėl šio laikinės vergovės formų ir atskirų e, būtų taip pat nuostatų e, dėl ekstremalių išnaudojimo atvejų. Norėčiau paklausti, kokiame etape yra šis darbas. Neturiu klausimų visiems, bet štai ponui Ramešnatan norėčiau klausimą užduoti. Manau, kad e, kastų, diskriminacija pagal kastas, ypatingai dalitų bendruomenės klausimai nuolat atsiduria mūsų parlamento dokumentuose. Jūsų kolegos ir NVO Europoje tikrai puikų darbą atlieka, mes apie jų žinome. Ankstesniais metais aktyvistai aiškino, kokia yra situacija Indijoje. Yra siekiama Indijoje dalitams padėti atsikratyti supratimo, kad jie yra menkesni už kitus. Ta kalbėtoja sakė, kad jie renka parašus ir pavyzdžiui, kai kurie žmonės dalyvaujantis iniciatyvoje niekada dabar jau nebesutiks valyti viešojo tualeto. Norėčiau paklausti, ar ta kampanija buvo sėkminga? Ar patys žmonės dabar jau e, nebemano, kad jie yra mažesnės vertės nei kiti? mes turime jūsų pranešimus raštu, manau, kad galime jūsų rekomendacijomis pasiremti. Na ir dar kitas klausimas, kai dirbau su minėtų pranešimu dėl prekybos žmonėmis, mes pabrėžėme išorės santykius. Šis paž... pakomitėtis taip pat yra užsienio reikalų komiteto dalis. Tačiau vis dėlto yra žm tokių prekybos žmonėmis atvejų ir pačioje ES. Tačiau čia nuomonės išsiskiria. Ar tikrai naudinga dabar kriminalizuoti organizatorius priekybos žmonėmis, kaip kad e, teisės aktai numato. Ar realu, ar realistiška yra to tikėtis, koks būtų jūsų požiūris? Taip pat šiame pranešime mes sakėme, kad reikia žiūrėti, kas gauna pelno iš tokio išnaudojimo. Pavyzdžiui, parlamente mes visada prašome e, žiūrėti, kas gauna daugiausia finansinės naudos, e, tiek didesnės, tiek mažesnės. Taigi čia daug e, reikia dirbti su policijos tarnybomis, bet nuolat mums teikiamas atsakymas, kad tokia tyriamoji veikla labai e, daug e, užtrunkanti laiko yra ir mažai sužinoma. Tačiau, pavyzdžiui, korupcijos atvejais vis dėlto e, įmanoma atsekti tos pinigų srautus. Ką Jūs apie tai manytumėte? Ačiū, dabar žodis. Dėkoju pirmininkė. Turiu pasakyti, kad sudėtinga klausytis liudininkų pasisakymų. Aš e, norėčiau pasveikinti jūs už jūsų drąsą, ypatingai Rani Hong. Jūs e, savo asmeninę patirtį mums pristatėte. Labai rimtas klausimas tai yra. Žmonės kartais nelabai supranta realios situacijos ir praktinių pasiekmių to, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Taigi aš džiaugiuosi, kad šis komitetas ėmėsi šio klausimo ir aš tikiuosi, kad ir toliau bus dirbama šiuo klausimu. Sudėtinga man apie tai kalbėti. Kaip ir Barbara Lokerbiller sakė, šis klausimas ne tik kitose pasaulio vietose aktualus, tai vyksta ir ES. Pavyzdžiui, šiuo metu mano apygardoje dėja yra žmonių iš rytų Europos, kurie išnaudojami. Jie naudojami kaip vergai, darbo jėga. Ši institucija turi ginti žmogaus, žmogaus teisės. Tačiau, aišku, problema kyla dėl šio laikinės vergovės formos apibriešties nebuvimo tartautiniu lygiu. ES turi svarbų vaidmenį užimti šioje srityje, mes turime lyderiauti teisėkuros srityje. Pavyzdžiui, modernios vergovės aktas 2015 metais buvo pasirašytas, kai kurios valstybės narės Belgija aktyviai dalyvavo šioje veikloje. Na ir dabar dar svarbu yra, kad verslas būtų skaidrus ir kad publikuotų informaciją apie jų tiekimo grandinę. Praeitų metų e, rugsėjo mėnesį mes rezoliuciją patvirtiname dėl e, verslo įstatymų bei atidumo prievalės taikymo. Maždaug 40 milijonų žmonių pasaulyje patiria vergovę. Tai yra šiek tiek daugiau nei kai kurių Europos valstybių gyventojų. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad e, kolegos prisidėjo rengiant šį dokumentą. Šis dokumentas tikrai labai rimtas, svarbus. Mes turime užtikrinti, kad su tuo dokumentu būtų toliau dirbama. Mes, parlamentarai, taip pat turime savo vaidmenį čia atlikti, bet lygiai taip pat ir kiti subjektai, NVO, pilietinė visuomenė turi prisidėti prie šio darbo. Ir jūs, pavyzdžiui, kalbėtojai labai gražiai šiandien pristatėte tai, ką reikia daryti. Taigi dabar kiltų natūraliai klausimas. Yra vergovės aukų. Ar jūs manote, kad įmanoma imtis geresnių paramos priemonių aukoms? Galbūt, pavyzdžiui, psichologinė, medicinė pagalba galėtų būti teikiama Ką jūs apie tai manote? Mes kalbėjome apie vergovės priežastis, bet galbūt reikėtų pažiūrėti ir kaip mes ES lygiu per EIVT galėtume padėti aukoms. Nežinau, kuris EIVT departamentas su tuo dirba ar iš kurios biudžeto eilutės galima tai būtų padaryti, bet reikėtų pagalvoti apie pagalbą aukoms. Na ir dar dėl Pietų Azijos šalių dėl prasiskolinusios darbo jėgos. Aš puikiai suprantu, kas ten vyksta iš kolegijos iš e, JAF. E, tiksliau, kolegos iš JAV e, klausiausi, jis kalbėjo apie arabų šalise išnaudojamus darbuotojus. Tačiau mūsų ryšiai juk labai stiprus su, su kai kuriomis pasaulio valstybėmis. Ką mes galėtume padaryti, dirbdami su šiomis šalimis, kaip mes galėtume prisidėti prie šių problemų sprendimo. Mes kartu su pirmininku Panzeri visada keliame šias klausimus, bet kaip dar galima būtų e, kelti darbo jėgos išnaudojimo klausimą bendradarbiaujant tartautiniu lygiu su šiomis šalimis. Ką jūs apie tai manote? Na ir dar, gerbiamas pirmininkė, tikrai buvo labai e, naudinga E, klausytis e, tokių istorijų. Aš tik tai norėčiau pasveikinti jūs už jūsų stiprybę. Jūsų nueitas kelias labai sudėtingas, jūs štai čia atvykote ir netgi kūrėte agentūrą. E, dėkoju. Grazie, kan, e, ora darai la... Dėkoju, ponui Kan. Na, o dabar žodis poniai Ingrid Tornes. Prašau. Dėkoju. E, pirmininkė, mes e, džiaugiamės, kad rengiamos diskusijos šio klausimu. Dėkojame už pristatymus. Aš galbūt nesigilinsiu į e, pačią koncepcinę diskusiją. Aš tiesiog pristatysiu tai, ką mes darome dabar. Taip pat e, pasisakysiu dėl to, ką galime nuveikti su rekomendacijomis. Na, pabandysiu tai sureaguoti. Šis klausimas yra tikrai labai aukštai ES darbo tvarkėje per vystomą į bendradarbiavimą, žmogaus teisų dialogą, priekybą. E, dirbame. Aš esu iš žmogaus teisų departamento EIVT, taigi aš e, visų galbūt aspektų nepa, neapimsiu, bet tik tai žmogaus teisų klausimus galiu pakomentuoti. Dėl vaikų darbo mes žinome, kad pasaulyje 152 milijonai vaikų e, nukenčia dėl vaikų darbo. Ir mes prie 8.7 e, vystomą e, tvar, tvarių tikslų, tikslo netgi nepriartėjome. Buenos Aires e, vyks lakrčio mėnesį konferencija šiame kontekste dėl vaikų darbo. Mes, aišku, nuo ES siūsime atstovų ir dalyvausime diskusijoje. Mes taip pat per multidimensinę ir multisubjektinę e, e, perspektyvą dirbsime, dirbame tiksliau su vaikų darbų, drabužių, žuvininkystės ir kalnakasybos srityje. Na, dabar dėl priekybos žmonėmis. Aišku, mes ir toliau dirbsime, dirbame ir dirbsime šiuo klausimu. Svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas aukoms. Turiu pasakyti, kad ES dirba tam, kad TDO protokolas dėl priverstinio darbo būtų ratifikuotas. Šis protokolas e, saisto ir mūsų išorės veiksmus. Pavyzdžiui, GSP plus ir kitose priekybos susitarimuose mes turime nuostatų dėl prievartinio darbo. Na ir dar norėčiau paminėti verslo e, e, vaidmenį. E, Verslas, kaip žinia, tikrai labai remia mūsų ES žmogaus teisų gairias. Manau, kad darbas su verslo struktūromis galėtų būti labai prasmingas siekiant išnaudojimo atvejais panaikinti tokius, apie kurių šiandien išgirdome. Na ir dar yra žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų planas, kuris baigs galioti kitų metų, 19 metų pabaigoje. Manau, kad šiandien pateiktos rekomendacijos galėtų būti puikus pagrindas tolesniam darbui ir diskusijoms, kaip toliau dirbti šiuo klausimu. Dabartinėme veiksmų plane yra kalbama apie priekybę žmonėmis, apie darbuotojų teisės, apskritai apie vaikų darbą bet galbūt šį klaus, šiam klausimui reikėtų suteikti daugiau svarbos ir galbūt ekonominių ir socialinių teisų srityje apskritai galėtume dirbti ir įtraukti šiuos klausimus. Taip pat dėkoju. Dėkoju. Na, o dabar žodį suteiksiu poniai Marija Rozadė Paulis iš DEFCO komisijos generalinio direktorato. Um, to, to to... Man labai, man, man labai lamanu šiandien būti čia ir klausytis e, šių labai emocionalių pranešimų ir pateiktų įrodymų. Aš esu iš Europos komisijos, iš tarptautinio bendravimo ir vystimosi padalinio, kur kalbama apie e, orų darbą ir tinkamas įdarbinimo sąlygas kalbam apie tinkamus standartus visose sektoriuose. Aš tik norėčiau pabrėžti ir nurodyti keletą pavyzdžių tų veiksmų, kurių mes imamės. Mes sėkmingai įgyvendiname tinkamo darbo sąlygas žyvingystės e, sektorė Tailandė, kur nemažai imigrantų buvo išnaudojami dirbame su vyriausybė ir pilietinės visuomenės organizacijoms, atliekame inspekcijas. Taip pat yra gerinami teisės aktai toje šalyje ir mes džiaugiamės pasiektais rezultatais. Kitas projektas, kurį ketiname įgyventi, įgyvendinti ir aš pasinaudojusiu progą ir paskelbsiu, kad 20 lapkričio Briuselėje e, bus pradėtas projektas medvilnės tekstilės ir drabužių sektoriuje e, bus siekiama panaikinti e, vaikų darbą trijose šalise. Burkino Faso ir Malija medvilnės gamyba yra e, labai didelis sektorius ir ten labai plačiai išnaudojami vaikai. Ten taip pat yra privesinis darbas. Ir Pakistane, kur yra auginama medvilnė, ir, ir yra tai siejama su drabužių gamyba. Tos trys šalis tiek vidaus grandinėse tiekimo dalyvauja, tiek pasaulinėse tiekimo grandinėse. Ir čia reikėtų nustatyti sąsąją, užtikrinti geresnį skaidrumą ir atsakomumą visoje grandinėje. Taip pat e, paskelbėme konkursą ir tik baigtas vertinimas gautų pasiūlymų. Tai, tai yra padėti pilietiniai visuomeniai ir bet kokiem organizacijom ar verslo organizacijoms, darbdavių, profsąjungų organizacijoms, kad jos padėtų vietos gamintojams ir įmonėms. Tai būtų, ar tai būtų Azijoje ar kitoje pasaulio dalyje, padėti įgyvendinti joms geresnės darbo sąlygas ir tuo pačiu didinti informatumą, vartotojų informatumą. Visų pirma, ES vartotojų informatumą, kad būtų galima nustatyti, identifikuoti geriausias, geriausius prekių ženklus, kur nėra tikimo grandinė domas vaikų darbas ir rinktis geresnį pasirinkimą daryti perkant. Kitas pavyzdys, kurį norėčiau pateikti. Naudingų iškasenų srityje. Mes pradėsime projektą konfliktų teritorijoje, didžiųjų ežerų e, regione. Dėl 3TG iškastinio kūno, iškastinių e, mineralų, tai yra trijų brangiųjų metalų. Ir vienas iš sudėtinių dalių to, to, to, tos programos yra panaikinti priversinį vaikų darbą. Ir tai yra integruotas požiūris, panašiai kaip ir e, medvilnės sektorė. Norėtume, kad būtų taisomieji veiksmai teisės apgintos nukentėjusiems asmenims ir kad būtų alternatyvos sukurtos, pagerinti darbo sąlygas, dirbti su verslo įmonėmis ir taip pat dirbti su jaunimu, kuris neturi darbo. Pateikiau tik keletą pavyzdžių, bet mes dirbame e, šioje srityje e, tiekimo grandinės srityje, bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi. Yra ir kitų priemonių, kurias įgyvendina Europos komisija. Pavyzdžiui, išorės investicijų planas. Ačiū. Grazie, grazie signora De Paulis per il suo contributo. Dėkuoju, ponia Palis, už jūsų pasisakymą, o dabar bus sutikta žodis prelegentams atsakyti į klausimus. Kaip matote, ponė Skarpa, vyksta diskusijos apie šio laikinės vergovės formas ir galbūt būtų gerai iš, išaiškinti, koks yra skirstumas, jeigu toks yra. Kitas aspektas - privesnis darbas ir vaikų darbas žvejybos sektoriuje, taip pat gamybos sektoriuje, taip pat kalnakasybos sektoriuje. Ten turbūt labiausiai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir taip pat visiems klausimas. Importuotų prekių sertifikavimas į ES e, rinką, ar tai galėtų būti vienas iš būdų kovojant su šiuolaikinėmis vergovės formomis? ir kaip būtų galima išspręsti problemas, kurios buvo iškeltos CNN parengtame vaizdo įraše. Vėlgi žodis poniai Skarpai, prašau. Honorable members. Dėkoju. Gerbėmieji komiteto nariai, už klausimus taip pat dėkoju ir pirmininkui už papildomus komentarus. Dėl diskusijos. Vergovės koncepcija yra labai sudėtinga. Pirmiausia, turime sociologinės apibrieštis ir papraš... dažniausiai, dažniausiai ekspertai, sociologai, bet taip pat ir NVO naudoja tokias apibrieštis savo veikloje. Bet lygiai taip pat yra numatytas te... matyta teisinė apibrieštis vergovės. Na, ir dar yra į vergovę e, panašių e, formų. E, apibrieštis yra. Dar yra jungtinių tautų 26 e, metų ir kita e, konvencija, kuriuose yra e, kalbama apie žmonių pavergimo formas. Deja, niekada nebuvo aišku, ar tos panašios į vergovę, panašios į vergovę veiksmai galėtų būti vergoviai prilyginti pagal 26 metų konvenciją. Reikėtų žiūrėti, kokio lygio nusavybės teisės yra nusistovėjusios. Reikia žiūrėti, pavyzdžiui, ar tas savininkas kaip su daiktų elgesi su žmogumi. Reikia nustatyti, kokio lygio santykiai juos lėja, tokio, sieja tiksliau. E, tokiu atveju greičiausiai čia būtų vergovė Taip pat žiūrėti reikėtų, kaip teisininkai e, galėtų, tiksliau teis, teisininkai ekspertai tai traktuoja. Na ir dar naujas dalykas, ekspertai dirbantis su teisinė apibrieštimi, pavyzdžiui, 26 metų vergovės panaikinimo konvencija, e, nėra iki šiol niekada diskutavę apie tarptautinius e, vartotojus vartojimo įstatymus. Taigi reikėtų pasižiūrėti, e, kas egzistuoja vis dėlto pasaulio valstybėse. Na ir dar, pavyzdžiui, kai yra etinė teisinė prievolė kurios valstybės laikosi. Taigi tokios analizės nėra iki šiol atlikta, reikia ateityje padaryti tai ir jeigu pavyzdžiui valstybės narės dar 26 metų vergovės konvencija remiasi, reikėtų žiūrėti, ar jos yra išplėtusios tą, tą, tą apibriežti. Tos tie kiti veiksmai kaip ir patektų į šią sistemą, nepaisant to, kad jie galbūt ne visada atitinka griežčiausią apibriežti vergovės, nepaisant to, kad jos, tos, tie veiksmai kaip ir griežtai nepatenka šią apibriežti, vis tiek jie galėtų būti e, prilyginami pavergimui vergoviai. Panaikinus e, šiuolaikinės vergovės formų grupė jungtinėms tautoms buvo du specialiai pranešėjai e, paskirti vienas dėl prekybos žmonėmis, kitas dėl šiuolaikinės vergovės formų. Jie dirba, bando dirbti kartu, bet vis dėlto jų e, interesai profesiniai skiriasi ir dėl to gali būti problematiška čia dirbti, nes įdomu, įdomu pavyzdžiui, kur yra riba tarp priekybos žmonėmis ir vergovės formų kur yra pavyzdžiui prievartinis darbas, kur yra įsiskolinimas. Taigi kalbame apie tam tuos pačius dalykus naudodami skirtingus terminus. Arba kartais kalbame apie skirtingus dalykus, bet naudojame tą pačią terminiją. Man atrodo, kad tai yra problematiška. Būtent todėl sudėtinga būtų dėl kažko sustarti tartautiniu lygiu. Kai kurios iš šių koncepcijų yra politizuojamos, pavyzdžiui, priekyba žmonėmis. Kai aš savo monografiją šiuo klausimu išleidau prieš dešimt metų, sakiau, kad e, šią koncepciją gali naudoti valstybės apibūdinti bet kokio tipo veiksmams, kurie yra susijęs su išnaudojimu. Jeigu valstybės, aišku, to pageidauja. Tačiau, kasgi nutiko per dešimt pastarųjų metų valstybės naudojasi E, tuo tam, kad spręstų e, seksualinio išnaudojimo problemą. Ir tiesiog suvokime, kad tai yra Pandoros skrinė. Be e, priekybos žmonėmis seksualiniais tikslais dar yra tų dalykų, apie kuriuos niekas nekalba. Pavyzdžiui, kur yra skirtumas tarp prostitucijos ir seksualinio pavergimo valstybėse skirtingais metodais sprendžia šios klausimus. Tarptautiniu lygiu kalbant, e, priekyba žmonėmis seksualiniais tikslais e, reiškinys vis dar išlieka didžiulis. Dabar jeigu pažiūrėsime į sutikimo aspektą, tai čia e, vėlgi pagrindinis dalykas čia būtų. Ko gero, sutikimas apibrieštyje turėtų būti svarbiausias. Prieš keletą metų buvo išleistas straipsnis dėl sutikimo e, aspekto. Pavyzdžiui, vergovės, pagal vergovės sistemoje gali būti tas sutikimas. Na, o priekybos e, žmonėmis atveju e, to sutikimo nėra. Pavyzdžiui, e, žmonės yra įvaikinami, pagrabiami ar kažkaip kitaip yra su jais pasielgiama. Taigi todėl situacija labai sudėtinga, nes vergovės, kai, kurios, kai kurie vergovės apibrėžimai tai apima, kai kurie ne tą sutikimo aspektą. Būtent todėl problema didžiausia kyla. Dėl TDO dabar naujasis protokolas yra įdomus. TDO sako, kad priekyba žmonėmis yra prievartinio darbo dalis. Na, o ES direktyvose e, priešingai yra tiesiog priekyba žmonėmis viena iš e, išnaudojimo formų. Pavyzdžiui, TDO sako, kad į tai patenka ir išnaudojimas darbo tikslais bei seksualiniais tikslais. Būtent todėl čia gali būti E, problematiška dėl savanoriškos prostitucijos ir e, išnaudojamosios prostitucijos. Kai kurios e, moterų organizacijos ir kai kurios valstybės galbūt nesutiks su tuo, kad prostitucija galėtų būti laikoma kaip darbo, darbiniu išnaudojimu. Kai kuriems gali būti tai nepriimtina. Taigi problemų teorinių daug. Deja, tai turi poveikio ir praktiniams veiksmams. Dėl naujojo susitarimo diskusijos kol kas nevyksta, deja turiu pasakyti, kad aš būčiau pirmoji e, už tai pasisakanti Kiekviena tartautinė organizacija turi savo atskirą sistemą, TDO turi prievartinio darbo sistemos naujoji protokolu, e, jungtinės tautos e, kalba apie priekybę žmonėmis sistemą, taip pat tarp valstybinės kriminalinės teisės požiūris čia yra pasitelktas. Jungtinės tautos turi tas labai senas konvencijas 56 papildoma konvencija, 26 metų pagrindinė vergovės uždraudimo konvencija, du specialiai pranešėjai dirba šiais klausimais. Na ir čia pavyzdžiui dar reikėtų paminėti saugumo tarybos susitikimų šiuo klausimu. Čia jau saugumo aspektas į šią darbo tvarkę ir kompleksiškumą yra įnešamas pavyzdžiui, saugumo taryba atskirų sankcijų yra e, pritaikiusi tiems žmonėms, kurie dalyvauja vergų aukcijonuose. Žm, prekyba žmonėmis sistema dabar. Jeigu pažiūrėtume į apibrėžtį, čia yra pasakyta, kad įdarbinimas, pervežimas, e, išnaudojimo tikslais žmonių pardavimas, e, vergų e, aukcionai gali nepatekti į e, prekybos žmonėmis sistemą. ES direktyva šiek tiek platesnė yra, ypatingai pirmojoje dalyje nuostatos platesnės. Pavyzdžiui, čia yra kalbama apie perdavimą ar kontroliuojančios menų pasikeitimą pavyzdžiui, perdavimas kaip e, nuosavybės čia patektų. Ir čia vergų aukcionai į Europinės direktyvos taikymos rytį patektų. Taigi labai sudėtinga, tos sistemos yra skirtingos. Na ir dar čia turime žmogaus teisų, lyties aspektus, vaikų darbą, migracijos klausimą. Smurtas prieš moteris ar vaikus gali būti paminėtas taip pat. Tartautinis tartautinis kriminalinis įstatymas, pavyzdžiui, tartautinio baudžiamojo e, tribunolo e, atstovai dalyvavo saugumo taryboje priimant sprendimus dėl e, vergų aukcijonų. Taigi, jeigu tai nuolat nutinka, tai gali tai patekti į šią apibrėžtį. Taip pat tai gali būti laikoma ir saugumo klausimu. Pavyzdžiui, prekiautojai žmonėmis, pervežėjai, nusikalteliai yra vis dažniau suvokiami kaip grėsmė saugumui, ypač tai rodo ir saugumo tarybos sprendimas. Tai yra priekybos klausimas, sveikatos klausimas. Niekas nekalbėjo apie priekybę žmonėmis organų persodinimo tikslais. Žmonių e, prekybos protokole yra apie tai nekalbama. Na ir dabar dar tos e, horizontalios ir vertikalios dimensijos. Yra, pavyzdžiui, net ir tokių atvejų, kai e, valstybė primeta priverstinį darbą, pavyzdžiui, kalėjimuose Kinijose, net ir JAV yra tokių naujienų e, pasigirdę. Afganist, tiksliau, Tadžikistane ir kitose valstybėse, Uzbekistane, kitose valstybėse gali tokių atvejų nutikti, pavyzdžiui, medvilnės surinkimo laukose. Kai kurie iš jūsų paminėjo jungtinių tautų e, pasaulinį sustarimą dėl migracijos. Tai būtų tas soft law, tai nebūtų saistantis susitarimas. Dabar jungtinių tautų gairės dėl verslo ir žmogaus teisų. Tai vėlgi čia yra soft law, švelniai tie įstatymai. Taip, e, tarptautinis sustarimas šiuo metu rengiamas e, dėl tarptautinio verslo ir žmogaus teisų. Tai galėtų būti žingsnis į priekį, bet jeigu mes dirbsime tik tai su dalimi klausimų, kažin ar daug pasieksime. Toliau sertifikavimas. Prekės galėtų būti ženklinamos tam tikrų ženklų, pavyzdžiui, e, būtų informuojama tai, kad, apie tai, kad vaikai nedalyvavo ar prievartinis darbas nebuvo naudojamas gaminant tuos gaminius. Gerai, puiku, bet kaip tai užtikrinsime, kokia institucija su tuo dirbs, kaip pavyzdžiui užtikri, pavyzdžiui, vakarų Afrikos kokosų plantacijose vaikų darbo atveju buvo bandoma tokias iniciatyvas įgyvendinti, bet sudėtinga tai padaryti. Ta sistema nebūtinai veikia. Taip, iniciatyva puiki, bet reikėtų labai aiškiai pasakyti, kas bus atsakingas už sertifikavimo procesą. Šiuo metu kai kurios NVO ir fondai tai daro, bet ar tai yra patikimi partneriai ir ar tikrai tai reiškia, ar tikrai tie ženklinimai reiškia, kad nėra vaikų darbo gamybos procese. Na ir galiausiai vartotojai. Tai yra labai svarbus aspektas reikia vartotojams tinkamą signalą pasiūsti. Nereikia boikotuoti prekių. Pamenate tikriausiai 99 metais e, Nike e, reklamą futbolo e, kamolių boikoto akciją. Aš puikiai tai pamenu, bet kasgi nutiko paprasčiausiai tos įmonės iki, su iki tol joms dirbusioms šeimomis daugiau nebendradarbiauja. Taigi praktiškai nukenčia vietos gyventojai ištisos šeimos. Mums reikia dirbti su tais stambiais žaidėjais. Ko gero, jeigu vartotojai boikotuos prekes, tai paprasčiausiai įmonės šiek tiek pakeis verslo gamybos modelį, o pačios sistemos e, realiai iš pagrindų nepakeis. Uh, Dėkuoju uždėmesi. Okay, grazie. Abbiamo anche eh, Zoe. Dėkuoju. Della DG Migration. Džiausia keliada iš migracijos generalinio direktorato, dabar prašau. Thank you very much, Chair, honorable members of the European. Ačiū, pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Aš kalbu Europos kovos su priekybės žmonės koordinatoriaus tarnybos vardu. Noriu padėkoti visiems prelegentams už jų indėlį. Ačiū taip pat e, daktarį Skarpą už jos informaciją. Aš pateiksiu porą komentarų. Pakomentuosiu tai, ką šiandien išgirdome. Svarbu spręsti esminį klausimą. Kodėl yra svarbu suprasti, kad egzistuoja skirtingi reiškiniai, skirtingai traktuojami įvairiuose e, teisiniuose aktuose. Nes yra skirtingos teisinės prievolės ir ne visada e, yra taikomas požiūris e, vienodos taisyklės visiems. Pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad valstybės remiamas darbas yra kitaip suprantamas negu organizuota nusikaltama grupuotė, kuri užsiema priekyba žmonėmis. Čia ne vėl kalba apie formuluotės. Tai yra susijęs su to, kaip yra atliekamas baudžiamasis persiegimas, kaip yra patraukiamas baudžiamojo atsakomybėje nusikaltėlis ir taip toliau. Galbūt atrodytų ir skeptiškos rekomendacijos dėl naujos sutarties sudarimo. Galbūt čia reikėtų išsamesnės analizės. Vienas dalykas yra sakyti, kad yra skirtingai taikoma savoka nacionalinių lygių kad yra sunku taikytis e, skirtingas apibrištis, bet o kitas dalykas siūlyti naują sutartį ir panaikinti tai, kas buvo pasiekta iki šiol. Čia norėčiau pasakyti, kad ES pasauliniu lygiu dirba su savo partneriais įvairiuose daugiašaliuose procesuose. Stengiamasi užtikrinti ratifikavimą teisinių priemonių ir parengti tarptautinius darbo standartus, žmogaus teisų standartus. ES Arktinių tautų konvencijos šalis, konvencijos kovos su organizuotų nusikaltamumu ir protokolo kovos su priekyba žmonėmis. Skatiname Tarptautinės darbo organizacijos papildomo e, protokolo ratifikavimo protokolo dėl priversnio darbo panaikinimo. 2005 metais taip pat protokolas parengtas ir kalba apie visuotinį ratifikavimą ir tai yra tikrai didelis dalykas. Svarbu sutelkti dėmesį į teisingą taikymą tų konvencijų, kuris galėtų pakeisti žmonių gyvenimus. Svarbu užtikrinti, kad naudotumėm, naudotumės nuseklių požiūrių kovai su priekyba žmonėmis žmogaus teisų požiūris yra dviejopai svarbus. Ne tik pažeidžiamumą žmonių suprasti, bet pat užtikrinti, kad tie, kurie juos išnaudoja, būtų patrukti atsakomybėn. Čia norėčiau pabrėžti štai ką. ES turi savo vaidmenį atlikti, nes jinai sukuria tam tikrą reikalavimą duomenys dėl įvairių valstybių bendro vidaus produkto rodo, kad kuo didesnis e, tas produktas, tuo daugiau yra nukentėjusių. ES yra tas regionas, kuris turi didžiausią skaičių nukentėjusių asmenų iš labai įvairių kilmės šalių. Jau minėjau, Priekyba žmonėmis išlieka nusikaltimu ir paklausa skatina jį. Ir tai didina žmonių pažeidžiamumą, jie tampa aukomis. Dar vienas yra paslėptas veikiantis asmuo šioje grandyje, tai tie, kurie nori pasinaudoti, išnaudoti žmonių pažydžiamų ir gauti iš to pelną. Nuo 2014-2017 metų ES įsipareigojo paskyrė 8,75 milijardus dolerių jungtiniam tautom. ES yra didžiausias donoras vystimosi srityje pasaulyje. Virš 75 milijardų eurų yra pateikta praeisiais metais mm, vystimosi paramai. Tai atitinka 2030 metų darbo atvarkį. Ir tai atitinka tris tikslus kovoje su žmonių, žmonių priekyba. Ir labai svarbu užtikrinti, kad mūsų požiūris būtų išsamus. Nekartosiu to, ką sakė mūsų kolegos iš DEFCO generalinio direktorato. Uh, Reikia spręsti problemą susijęs su pasaulinėmis tiekimo grandinėmis, drabužio pramonė ir taip taip pat. Bet mes dirbame su tarptautinės partneriais ir sprendžiame priekybos žmonėmis problemos. Turime ir svarbu su lyties aspektais susijusią darbo atvarkę. Jungtinių tautų asamblėje pradėjome antrą etapą iniciatyvos kovos su smurtu prieš moteris. Ir ten yra labai svarbus aspektai ir priekyb, kovos su priekybo žmonėmis, ypač Azijos regione, kur pusė migrantų darbuotojų yra moteris. Migracija potencialiai mm, didin, didina galimybės e, gerinti ekonominį padėtį, bet moteris yra pažeidžiamiausios šioje srityje. Mums tenka didelė atsakomybė kai kalbame apie kovą su prekyba žmonėmis, mes privalome e, nutraukti šią nebaudžiamumo e, tradiciją. Mes esame pasirengę dirbti su jumis, užtikrinti didesnį atsakomybę ir didesnę pagalbą tiems, kurie išgyveno tokias išnaudojimo formas. Ačiū. Grazie, grazie. E- Dėkuoju. Pone Kan, na, Rameš Natan, tiksliau, gal galėtumėte dabar atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Dėgo, dėkoju Europos parlamento nariams ir kitiems institucijų atstovams bei kalbėtojams. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į kai kurias pastabas. Taip, aš pasigilinsiu į Europos parlamento politinius dokumentus. Mes e, vertiname tai, kad Europos parlamentas e, dirba su kastų diskriminavimo klausimu. Tai yra tikrai dominuojantis e, klausimas Pietričių Azijoje. Dabar dėl e, rankinio tualetų valymo, dėl, e, pavyzdžiui, bėgių valymo ir kitų darbų. Kaip jūs e, minėjote, buvo praeitėje tokių kampanijų, kurių dėka buvo skatinamas dalytų orumas. Tačiau dabar auga naujosios kartos ir bandoma uždrausti tokias dalytų atžvilgių nusistovėjusias tradicijas. Dabar tie dalytų vaikai jau į universitetus, į mokyklas eina. Indijos e, vyriausybė pasirašė rankinio toletų valymo draudimo aktą Nacionalinė komisija netgi buvo sukurta šiam klausimui spręsti. Tačiau um, kastų diskriminavimas dar yra akivaizdus, jis egzistuoja. Dalitai yra kaip antrarūšiai piliečiai traktuojami. Konfliktas kyla tada, kai mes e, dalitai sakome, kad mes nesame men menkesni žmonės, mes norime kovoti už savo uh, teisės. Kita vertus, e, dar yra ir prievartinio darbo atvejų toms aukštesniems klasėms, kastoms tiksliau. Ir smurtas prieš dalitus plačiai paplitęs. Tokia yra situacija. Indijos vyriausybė vis dar turi imtis e, daug e, veiksmų ir priemonių tam, kad dalytų bendruomenių žmogaus teisės ir orumą užtikrintų. Na, dabar dėl prievartinio darbo, vaikų darbo uždraudimo tikrai daug dar reikia nuveikti, ypač kai kuriuose vietovėse. Kastos vaidmuo čia yra pagrindinis vis dar dėl skirstimo į kastas žmonės yra verčiami dirbti tam tikrus darbus ir jie yra išnaudojami, pavyzdžiui, drabužių gamybos pramonėje ir kitur. Jie priversti dirbti juodus darbus. Ypač mergaitės, pavyzdžiui, Tamil Nadu e, provincijoje dirba drabužių pramonė, ypač e, šiaurinėje Tamilnadų dalyje. Manau, kad mums reikia užtikrinti skaidrus įdarbinimo procesus, e, e, teisingus atlyginimus užtikrinti. Kas dėl nacionalinės dalytų integravimo kampanijos, mes ir toliau dirbsime su vyriausybė ir parlamentaru, parlamentarais, tiksliau, kad e, šią situaciją gerintume. Mes taip pat norėtume paprašyti jūsų pakomitečio e, vykti į Indiją su faktų rinkimo misija. Manau, kad iš karto suprastumėte, kas ten vyksta. Manau, kad tai taip pat galėtų dalytų situaciją Indijoje pagerinti. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad e, jūs ketinate dirbti ir per kitą kadenciją e, su šiuo klausimu. Šio dialogo tesimas e, turėtų turėti konkrečių rezultatų, pavyzdžiui, rezoliucijų Europos parlamente. Dėkoju. Dabar žodis poniai Hong. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau atsakyti į keletą klausimų, pasidalinti savo mintimis. Pirmiausia, pirmasis klausimas iš ponio štai ten sėdinčios. Aš priklausau kovos su finansiniais nusikaltimais koalicijai. Mes kaip koalicijos nariai dirbame ir su G7 veikla ir jau greitai pateiksime informacijos, kaip valstybės gali kovoti su šiuo reiškiniu. Taigi bus konkrečių priemonių pasiūlyta greitai. Taip pat dėkoju Jums, gerbiamas parlamentarė, už Jūsų komentarus kaip mes teikiame paramą aukoms. Visi puikiai žinome, kokios problemos egzistuoja, bet kokie sprendimai yra joms aukoms teikiami. Aš taip pat turiu ne pelno siekiančią organizaciją Roni fondą ir mes per šį fondą e, padedame išgyvenusiems pasaulyje, turime netgi pasaulinį išgyvenusiųjų tinklą. Mes e, nuolat e, teikiame jiems, tai yra konkrečiams vyriausybėms pagalbą, pavyzdžiui, dėl politikos sprendimų ir panašiai. Tačiau greičiausiai E, daug e, tokių atvejų nutinka dėl to, kad e, trūksta švietimo, išsilavinimo tiem žmonėms. Pavyzdžiui, kai aš buvau supančiata į mane, mano savininkai dėl švietimo ir išsilavinimo trūkumo žiūrėjo kaip į, dar, į daiktą. Taigi reikia švietimo, reikia darbo vietų kūrimo, integravimo į visuomenę. Na ir aišku, trūksta lėšų e, tam, kad padėtume aukoms bei jos, joms priimančioms, jas priimančioms organizacijoms. Taigi reikia ieškoti finansavimo visur. Na ir dar kitas klausimas, ar mums reikia daugiau matomumo e, tiekimo grandiniai. Taip, reikia informuoti vartotojus, informavimo kampanijos joms, jiems būtų labai naudingos vartotojai galėtų patys pasirinkti, leisdami savo pinigus, e, pasirinkdami išleisti savo pinigus, e, kam juos skirti. Taigi tas e, pirkimo momentas vartotojams labai svarbus. Tai toks būtų konkretus sprendimas. Na ir dar, gerbiamas pirmininkė, jūs klausėte, kaip mes propaguojame žmogaus teisės. Aišku, tai yra mūsų visų pagrindinis tikslas šiame komitete. Mes visi klausėmės e, e, apie tai, kaip ir kokiu būdu galime apsaugoti žmogaus teisės, padėti e, aukoms. Dabar dėl sertifikavimo. Yra tikrai puikių galimybių, mes girdėjome apie iššūkius Aš nemanau, kad įmanoma užtikrinti produktų gamybą be jokios vergovės formų pasitelkimo. Tai yra neįmanoma. Aš siūlau tiesiog pradėti teikti apdovanojimus kažkokius įmonėms, kurios taip nesielgia. Manau, kad įvairiais lygiais galime tas įmonės paskatinti. Taip, galbūt įmonės skaidrumo galėtų daugiau demonstruoti. Dabar dėl stebėjimo. Tai yra kitas iššūkis. Kokia ta būtų stebėsena? Mes su partneriais pasauliniu lygiu dirbame, kompiuterinę programą rengiame. Kol kas apie technologijas nedaug kalbėjome, bet mes turime tą stebėsenos sistemos technologiją parengtą. Mes tiesiog galime dirbti su bendrovėmis, užtikrinti didesnį skaidrumą tiekimo grandinėje, bet visą tai daroma per kompiuterinę programą. Na, bet aišku, čia reikalingi mokymai. Taip, iššūkių daug, Bet aš manau vis dėlto, kad reikia dirbti ir toliau, pavyzdžiui, trečiųjų šalių sertifikavimas e, svarbi priemonė būtų. Galbūt tai nebus idealus sprendimas, bet aš vis dėlto paskatinčiau ES ir EP šį komitetą e, eiti to bendro mūsų visų tikslo vardan ir link jo. Dėkuoju. Grazie, grazie. E, nel concludere questa importante discussione. Dabar pabaigai šios diskusijos. Norėčiau pateikti keletą pamastymų. Labai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad mes gyvename sunkiais ir tamsiais laikais. Vyrauja egoizmas, jis nustelbia solidarumą, pagrindinės teisės dažnai nustumiamos į šalį. Aš pasakyčiau, kad pasaulis, mm, pasaulis pasidalinęs tarp trijų jausmų. Pirmiausia, viltis. Kai kurios šalys nori tapti veikėjais tarptautinėje scenoje. Toliau piktis. Piktis tų žmonių, kurie yra išbraukti, išmesti iš viso modernizavimo, modernumo proceso ir kitas jausmas yra baimė. Baimė viso to, ką galima buvo sukaupti per visą gyvenimą. Kartais man irgi būna baisu, kad e, mes galime pasiduoti tai e, islamo, terorizmo e, baimiai. Baimė keičia žmonės antropologiškai, kelia daug nerimo, veikia politiką, veikia rinkimus. Taip pat mes, mes labai plačiai, naudingai ir konstruktyviai padėm, e, padiskutavome apie trečio tūkstantmečio vergystę matome, kad vyrai, moterys, priversti dirbti, moteris išnaudojamos lytiškai, tai, jie, e, tai dažnai būna vergai uždaryti namuose, kartais negi labai gerbiamuose namuose. Vaikai, visiš, kurių niekas visiškai negina, kurie tūkstančiais būdų išnaudojami. Tai liečia taip pat ir Europą, ne tik kitą pasaulį. Mūsuose yra netgi vadinamieji bambiniai ar gati. Kitaip tariant, tokie vaikai, kuriais naudojamasi kaip e, nuosavybė, pavyzdžiui, iš būsios Jugoslavijos ar kitų šalių, juos parduoda užsieniečiams tėvai. Ir tie vaikai tampa užsieniečių nuosavybė, tarsi būtų koks nors automobilis ar kažkas kito. Aišku, tie vaikai nepilnamečiai būna, kai būna parduodami. Taip pat e, e, paminėtinas ir toks dalykas kaip priekyba organais arba lytinių organų žalojimas. Taip pat nereikia pamiršti e, konfliktų, karo zonos, vaikai grobiami, jie tampa kariais prieš savo pačių norą. Tos vergystės formos labai sunkiai įrodomos ir įrodyti tampa vis sunkiau, nes labai neapibrieštas, labai netiksliai apibrieštas yra vergovės terminas. Bet to, kai kalbame apie vergystę, apie vergovę, E, tai dažniausiai pagalvojame apie 18 amžių, apie tokį reiškinį, kuris šiandieną nebeegzistuoja tiesiog. Aš manau, kad ši diskusija rodo, kiek parlamentas ir mūsų komitetas turi dar darbo. Visų pirma, kaip teisiškai apibrėžti šį terminą. Darbo daug. Ir čia pasakyčiau, kad reikia pasinaudoti visais politiniais ir ekonominiais ES svertais. Tokiu būdu galėsime labiau nušviesti šią temą ir pabrėžti priekybinių susitarimų svarbą kovoje su šiuo reiškiniu. Visuomenę reikia informuoti šią temą, kurią taip plačiai šiandieną aptarėme su jumis visais kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis reikia dirbti šį darbą. Ši savaitė yra pagrindinių teisių, teisių savaitė. Mes švenčiame 70 e, žmogaus teisų deklaracijos e, jubiliejų Aišku, kalbėsime dar ne kartą apie vergovę praeitie ir mūsų dienomis. Visiems labai ačiū už tokią įdomią diskusiją. Na ir čia mes baigiame klausimų dalį. E ci prendi... Siamo già pronti per il... Ci prendiamo 5 minuti per... 5 minučių pertraukėlė.